Uh, dear friends from ITRE committee, I'm very thankful. Kolegos iš ITRE komiteto, aš džiaugiuosi, kad jūs susirinkote, bent jau tie, kas yra salėje, tikrai didžiulis mūsų skaičius šią akimirką ir nebejoju, kad po poros minučių šiek tiek mūsų salėje padaugės ir gal luktelkime vėluojančių dar porą minutėlių. Good morning. <clears throat> Welcome uh, once again. Labas rytas. Dar kartą. Sveiki susirinkę jau trečiąją mūsų įtrė komiteto dalį. Diskutuosime apie primą įgyvendinimą ir tarptautiniai susitarimai jų sudarimas. Tikrai svarbi tema mums visiems. Prima tai viešosios partnerystės struktūra, kurioje dalyvauja ir trečiosios valstybės. Taigi, sudėtinga priemonė ir ypač naudinga ji gali būti ateityje. Tos valstybės, kurios a, dalyvauja, e, nedalyvauja, atsiprašau, horizontas 2020, turėjo papildomai dėrėti dėl dalyvavo prima, dėrybas vykdė komisija ir su keturiomis valstybėmis, tarp jų Jordanija ir Libanu. Parlamentas turi išreikšti savo sutikimą, kas yra savame suprantama tam, kad pasiekti susitarimai įsigaliuotų. 18 metų sausį turėtų pradėti veikti e, prima, vos 3 mėnesiai, taigi šiek tiek skubame. Pone Sakurafa, mūsų pranešėja, jums norėčiau suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Jūs žinote, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje buvo patvirtinta nauja naujas e, teisinis pagrindas 185 155 atsiprašau, sutarties straipsnių pagrindų veiksime, e, dirbame su viduržėmio jūros pakrančių valstybėmis, e, struktūra turėtų pradėti veikti nuo kitų metų pradžios. Ieškome novatoriškų sprendimų. Taip pat e, bus dirbama su tvaria žemdirbystė, inovacijomis žemdirbystės rytyje. Tikslas skatinti, įtraukinti tvarų augimą ir vystyti partnerystės santykius bei stiprinti bei koordinuoti mokslinių tyrimų programas mano minėtose srityse. Čia bus pasirinktas e, daugia pakopės paužiūris. Kolegos, žinome, kad regionas neramus, nestabilus, nestabili e, politinė padėtis, karai, gamtos katastrofos, sudėtinga bendra situacija. Tikrai sudėtinga užtikrinti tvarų išteklių naudojimą, mažinti migracinį spaudimą. Be to dar yra ir humanitarinė krizė. Dauguma šių katastrofų yra sukėlę, sukėlusi žmogiška veikla. Mūsų tikslas yra mažinti migracinį spaudimą Mums reikia investuoti į infrastruktūrą, kad migracinis sprendimas mažėtų ir šis programa yra žingsnis teisinga kryptimi. Kolegos, aš jau esu minėjusi, kad mes turime retą pavyzdį, kaip vystoma mokslinė diplomatija. Mes, kaip valstybės narės, kartu su trečiosiomis valstybėmis, apjungiame jėgas ir įrodome, kad darbas su ES pasiteisina visame pasaulyje. 11 valstybių narių ir 5 trečiosios valstybės, jos paminėtos antrajame straipsnėje su jomis sudarytas atskiros sutartis dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo. Taigi buvo dėrėtasi su kiekviena iš minėtų penkių valstybių - Alžyras, Egiptas, Jordanija, Libanas, be kitoko. Dėrybos baigtos, dabar reikia baigti teisėkuros procesus ir užtikrinti, kad nuo, kad nuo kitų metų pradžios galėtų visa nauja programa pradėti veikti. Pirmininkas, ačiū. Dabar frakcijų atstovams suteiksiu žodį. Rub, ponas Rubikas, EPP frakcijos vardu. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. sveikinu šią iniciatyvą ir sveikinu ją Europos e, liaudės partijos vardu. Mūsų tikslas - gerinti mokslininkų darbo sąlygas, ypač minėtose valstybėse. Čia mes turime puikią galimybę dirbti aktyviau ir jeigu susitarimai įsigalios nuo kitų metų sausio pirmosios, tai visi gausime didelę naudą. Dar pažymėčiau, kad Jordanijos atveju egz... egzistuoja puikus kontaktai, 45 savaitėje vyks netgi specialus mokslinis forumas, tai bus puiki galimybė ES dar labiau gilinti mokslinį bendradarbiavimą. Mes dalyvavome ir STS forume Japonijoje. Tai iš tiesų ypatingas renginys dalyvavo ne 12 Nobelio premijos laureatų, buvo aptartos globalios problemos, buvo diskutuojama apie aktualiausias temas. Atitinkamai reikėtų mums e, nusistatyti savo prioritetus tvarios plėtros kontekste ir energetikos įtrė komitetas turi ieškoti tų naujų darbo sričių, atitinkamai moksliniai tyrimai, inovacijos čia aktualios. Tarptautinis bendradarbiavimas, ypač su minėtomis valstybėmis, turi vykti, nes labai svarbus. Gegužė 17-ąją kartu su STS forumu bandysime sustiprinti tą tarptautinę platformą. Būtent dėl to ši programa yra tokia svarbi ir ją galime tik palaikyti. Ačiū. O dabar SND frakcijos vardu ponia Kabanruis, prašom. Presidente, bueno, yo quiero comenzar manifestando mis Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau pažymėti, kad esu labai patenkinta tuo, kad e, prima programa išlieka. Ir noriu pripažinti e, parlamento vaidmenį pastaraisiais metais, siekiant užtikrinti, kad prima būtų įgyvendinta taip, kaip e, praėjusią e, Liepa buvo nuspręsta. Ir aš džiaugiuosi, kad mes pasirašėme tarptautinius sustarimus su minėtomis šalimis, kaip Alžyras, Egiptas ir Jordanija. Kaip jau sakėme, Europoje turime 11 e, šalių ir 8 kitoje viduržėmio jūros pusėje ir mes analizuosime klausimus, kurie įtakoja tiek daug žmonių, kurie turi problemų e, su švariu vandeniu ir e, negauna saugaus maisto. Tai bus labai geras mokslinės diplomatijos pavyzdys, tai bus labai didelė pridėtinė vertė. Labai svarbu, peržiūrint 2000, horizontą 2020, to nepamiršti. Tiek norėjau pasakyti. Raginčiau reguliariai pateikti informaciją Europos parlamentui ir jūs galite pasitikėti, kad ir aš jums suteiksiu visą reikiamą pagalbą. Ponas Marijas iš EKR. Dėkoju. Iš tiesų, prima programa labai svarbi daugeliu aspektų. Mes e, apie tai pasisakėme, kai e, kalbėjome apie e, primos steigimą ir e, mes paminėjome konkrečias sąlygas. E, taip pat gali atsirasti tam tikrų problemų dėl taikymo srities. Labai svarbus ir e, stilius. Mes žinome, kad turi būti sustiprinta mokslinė diplomatija ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis energetikos mokslinių tyrimų technologijos srityje. Ir turi būti atitinkamai užtikrinta prieigą su, prie vandens. E, mes e, žinome, kad ES e, daromas migracijos spaudimą turime sumažinti. Ir žinome, kad klimato kaita ir karai taip pat padaro didelę, didelį poveikį migracijai. Tik tais 11 valstybių narių E, dalyvauja E, dalyvauja šioje programoje, tačiau tuo turi būti susidomėję ne, e, ne, ne tik jos, tačiau taip pat ir kitos valstybės, ne tik Italija, Graikija ir Ispanija. Ir mums reikia išsamesnio e, metodo iš valstybių narių pusės ir įtraukti jas visas. Taip pat labai svarbu sustiprinti NVO vaidmenį šioje, šioje programoje, tačiau kyla daug klausimų, kaip jos galėtų dalyvauti šiame vystimosi projekte. Uh, su, e, kartu su trečiosiomis šalimis. E, taip pat e, ne, neaišku, kaip reikia reglamentuoti lėšų perdavimą NVO, nes ne visos jos išnaudoja migracijai skirtus pinigus tinkamai, taip kaip numatyta pagal tikslus. Taip pat mums kyla abejonių dėl Turkijos e, dalyvavimo. Ir e, labai svarbu užtikrinti, kad e, jie veiktų vieningai su Europos Sąjungai. Ir taip pat, ką jie darys dėl tų migrantų, kurie perplaukia viduržėmio jūrą. Ir Mes norėtume detalesnės informacijos apie susitarimą su Alžyra, Alžyru ir Jordanija. Ir e, pagal šitą susitarimą Europos parlamentą e, reikia nuolat informuoti. E, manau, kad mes turime įvesti savo saugiklius ir aš tikiuosi, kad šitas susitarimas iki metų pabaigos turėtų būti sudarytas. Ačiū. Dabar Aldė atstovai. Aš pono Teličkos vardu pasisakysiu. Aš matau, kad labai svarbu um, užtikrinti partnerystę Vidužėmio jūros regione uh, ir mokslinių tyrimų ir inovacijos rytyje. Ir tai yra prima, prima programa, kuri gali paskatinti uh, inovacija žemės ūkio ir vandens valdymo sistemų srityje, taip pat tai yra mokslinės diplomatijos priemonė. E, leidžiant šiai programai dir, aukti ir e, duoti rezultatų, mes pagerintume e, gyvenimo kokybę. Ir tai padėtų sušvelninti klimato kaitos padarinius ir padėtų prisiderinti prie besikeičiančio gyvenimo trečiose šalyse. 2017 m. Liepos mėnesį mes su taryba ir komisija sustarėme dėl paskutinio teksto varianto. Ir Pavelas būdamas šešėlinis pranešėjas, mano, kad nėra jokių priežasčių, kodėl neturėtų būti pradėta taikyti šitą programą ir ragina pasiekti sustarimus pagal tuos sustarimus, sustarimus, kurie buvo sudaryti su Alžyru, Egiptu ir kitomis valstybėmis. Ir aš tikiuosi, kad EP šitą projektą palaikys. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Žaliųjų vardu e, ponas Turmes. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad iniciatyva yra puikia. Norėčiau padėkoti komisijai ir taip pat parlamentui už greitą įgyvendinimą. Klimato kaita, kaip rodo visos studijos, padarys didelį poveikį miškams, žemės ūkiui, geriamajam vandeniui tose šalyse. Taigi mes esame suinteresuoti perduoti aukščiausio lygmens mokslinius duomenis ir bendradarbiauti su jais. Ir tas turi būti daroma be perdėm didelės politikos. Pone Marijas, aš atvirai norėčiau pasakyti, kad nesutinku su jūsų analizė, nes jūs maišote šią migracijos problemą. Ir mes turime pasidžiaugti kiekvienu išgelbėtų migrantų viduržėmio jūroje. Dėkoju. Ačiū. Pone Ajuso. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad viskas jau, kas buvo svarbiausia, yra pasakyta. Tai nėra susiję su imigracija, kalba eina apie mokslą, apie galimybę panalizuoti aplinkosauginius klausimus. Mes visi kalbame apie tai, kad prima yra svarbi Mes patys palaiminome šią pro programą. Trečiosios šalys, kurios nedalyvauja Horizontas 2020 programoje, turės pasirašyti tartautinį susitarimą su ES. ES to siekia siekia, kad tokie susitarimai būtų pasirašyti su Alžyru, Egiptu, Jordanija ir taip pat vyksta darbas e, darantis dėl susitarimo su Maroku. Parlamentas buvo informuotas apie tos susitarimus, mes dar daug, laukiame detalesnės informacijos iš Maroko, apie dėrybą su Maroku tarybos ir parlamento teisininkai panalizuos tų susitarimų detalės, pateiks nuomonę ir nebus pateikta oficiali duomenė dėl teisinių dalykų, bet mes labai džiaugiamės, kad e, tie sutarimai bus pasirašyti primos programos rėmuose. Ačiū, pana Zorinio. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba eina apie puikias žinias. Gavome puikių žinių apie tai, kaip yra įgyvendinamos mokslinio tyrimų programos viduržėmio jūros regione. Taigi mes 400 milijonų eurų mobilizuosime ir tos lėšos bus skiriamos pagrindinėms iniciatyvoms. Tai yra vanduo, maisto produktų saugumas. Taigi tai yra tie klausimai, kurie visuomet yra labai reikšmingi ir svarbus, tačiau jie ypatingai svarbus yra dabar dėl klimato kaitos problemų. Taigi turime laikytis strategijos ir praėjo keli mėnesiai nuo to, kai buvo pradėti, pradėta įgyvendinti ši programa ir džiaugiuosi, kad nėra vėluojama įgyvendinant šią programą ir aš norėčiau pasveikinti tą darbą, kuris buvo atliktas parlamente, taip pat norėčiau pasveikinti dėrybas, kurios vyko tarp parlamento ir tarybos, rezultatas yra kur kas geresnis nei buvo pradžioje, taigi norėčiau pasveikinti ir tai, kad dabar jau yra įmanoma keturis, susitar... buvo įmanoma keturis susitarimus pasirašyti su Alžyru, Libanu, Egiptu ir labai pritarsime tiems susitarimams, kad ne, ne, nevėluotų procesas. Ir čia kyla du klausimai, kur būtų galima pagerinti situaciją derantį su taryba. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas prioritetinis finansavimas, kad būtų finansuojami tie moksliniai tyrimai, kurie yra siejami su praktika ir poreikiais. Būtent tos programos mes ir tą programą ir patvirtinome dėrybų metu. Ir dabar tikrai galime pasidžiaugti puikiomis žiniomis ir labai svarbu, kad visa tai būtų dabar sėkmingai įgyvendinta. Dėkoju, dėkoju už paramą iš visų kolegų pusės ir dabar norėčiau pakviesti Europos komisijos atstovę Kristina Ruso, kuri yra Research generalinio direktorato direktorė. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Labai malonu čia dalyvauti trikomiteto posėdėje šį rytą ir papasakoti apie primą susitarimus nes aš dėl jų dėrėjausi, bet prieš tai dar norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, komitetui ir poniai Sakorafai už puikiai atliktą darbą, kai buvo patvirtintas priima bazinis teisės aktas. Aš labai džiaugiuosi, kad ponė Sakorafa yra paskirta pranešėja ir dėl šių susitarimų. Man atrodo, kad visi parlamento nariai išsakė, kaip svarbu vykdyti primą e, susitarimą mokslinio tyrimų inovacijų srityje, siekiant kovoti su migracijos priežastimis ir kurti darbo vietas ir siekti mokslo diplomatijos. Taigi aš e, į tai jau nesigilinsiu, aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad visi tai pripažįsta. Ir kaip buvo minėta, prima bazinis teisės aktas buvo patvirtintas praeitų metų Liepą ir dabar kai yra patvirtintas priima bazinis teisės aktas, mes jau pradėjome oficialiasias dėrybas dėl priima susitarimų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tos dėrybos buvo labai sėkmingos, jos greitai buvo užbaigtos ir buvo pasirašytos su keturiomis šalimis, su kuriomis mes privalome turėti tokias sutartis Jordanija. Pirmoji ir su Jordanija parafavome susitarimą Liepos 10 dieną, o Pasirašymas yra numatytas mokslinio, mo, pasaulinio mokslo forumo rėmuose lakryčio 10 dieną ir aš norėčiau paminėti ir tai, ką sakė ponas Rubikas, kad labai svarbus yra pasaulinis mokslo forumas ir labai svarbu, kad viduržėmio jūros regiono šalis labiau yra įtraukiamos į tokius, tokias pasaulinės iniciatyvas mokslinio tyrimų ir inovacijos rytyje. Dėrybos su Alžyru irgi vyko sparčiai ir jos buvo užbaigtos Liepos 11 dieną mes parafavome susitarimą Alžyre tuo metu. Su Libanu taip pat dėrybos buvo greitos ir buvo užbaigtos Liepos 18 dieną. Susitarimas su Libanu buvo parafuotas čia, Briuselėje, Liepos 8 dieną, o su Egiptu užtrukome šiek tiek ilgiau, tik keliomis savaitėmis. Ir vis tiek 28 Liepos baigėsi dėrybos. Kai buvo paminėta ponios Ajuso, parlamento teisininkai turės išanalizuoti susitarimų detalės, tačiau tikrai ten jokių surprizų nėra, nes susitarimo turinyje tiesiog atsižvelgiama į tarptautinę pasaulinę sistemą ir yra viskas suderinta su prisma baziniu teisės aktu. Taigi aš manau, kad procesas bus greitas ir viską užbaigsime laiku. Norėčiau grįžti prie Maroko ir pasakyti, kad sėkmingų dėrybų su tomis keturiomis valstybėmis dėka komisija rūpiučio 11 dieną patvirtino pasiūlymus dėl tarybos sprendimo dėl pasirašymo ir laikino pritaikymo mm, tų susitarimų ir tų, ir tų susitarimų užbaigimo. 25 rugsėjo dieną buvo patvirtinti priima susitarimą ES vardu ir jie labai greitai buvo pateikti Europos parlamentui. Ir kaip jūs ir minėjote, ponė pirmininkė, dabar labai svarbu, kad parlamentas išsakytų savo sutikimą prieš tarybai patvirtinant šį sprendimą. Ir kaip jūs ir minėjote, labai svarbu, kad šis procesas vyktų greitai, kad to šalis galėtų dalyvauti primos darbe nuo pat pradžių kaip lygiateisiai partneriai, nes tai ir yra primos iniciatyvos toks tikslas. Dar keli žodžiai apie Maroką. Dėrybos su Maroku vyko irgi. Aš pati rabate lankiausi du kartus. Mes susitarėme dėl visų susitarimo sąlygų, išskyrus terito, teritor, teritoriškumo teritori straipsnį, kur jau tai siejama su platesniu politiniu klausimu, apie kurį jūs puikiai esate informuoti. Taigi mes dabar baigiame diskusijas šiuo konkrečiu klausimu dėl teritorinio susitarimo taikymo. Ir turint omenyje tas bendras diskusijas tarp ES ir Maroko, panašu, kad užtruk šiek tiek tas procesas. Taigi mes kaip ir siūlėme jums, norėtumėme toliau tvirtinti tuos keturis susitarimus, ne, nevilkinti proceso ir jūs galite tikrai pasikliauti manimi, mano kolegomis, kad mes ir toliau labai aktyviai vesime dėrybas ir su Maroku. Ačiū, ponė. Ačiū už tokią optimistinę kalbą. Dabar paprašysiu mūsų pranešėjos, ponės Sakorofą apibendrinti diskusijas ir tarti keletą baigiamųjų minčių. Prašom. Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu ponui Marijas dėl išsakyto abejonių. Tai yra susiję su tuo, kad tik dalis ir mažesnė dalis valstybių narių dalyvauja, nėra labai aktyvus ir NVO dalyvavimas, o Turkija yra horizontas 2020 dalis. Reikėtų, kad frakcijos vieningai sutartų dėl šios svarbios tarptautinės mokslinės partnerystės. Dar baigdama pažymėsiu, prima yra skirta aukštojo mokslojo institucijoms, moksliniams institutams, viešoms, nepriklausomoms moksliniams organizacijoms. Tikslas - stiprinti mokslinį, tarptautinį bendradarbiavimą, nepriklausomai nuo to, ar jūsų valstybė narė dalyvauja primoje ar ne. Prašau, paraginkite e, pagalvoti apie primąjį, kad jūsų partneriai atkreiptų į ją dėmesį, nes tada programa pasiteisins, bus vykdomi novatoriški moksliniai tyrimai ir aktyvus dalyvavimas užtikrins finansavimą kitam laikotarpiui. Iki spalio 20-osios galime teikti pakeitimus, dar liko šiek tiek daugiau nei savaitė. iki 12 val... Iki, atsiprašau, iki darbo dienos pabaigos spalio 20-osios galima teikti pakeitimus šiam svarbiam dokumentui. Skubame nuo vieno svarbaus klausimo link kito elektros energijos vidaus rinka, nauja redakcija ir naujos taisyklės e, vidaus rinkos dalyviams, taip pat nauja redakcija. Jūs puikiai žinote, kad tai yra švarios energetikos paketas. Pradedame galutinės diskusijas dėl keturių teisėkuros pasiūlymų. Iš viso yra 2820 pakeitimų pateikta dėl visų dokumentų. Taip pat skaičiuojant ir pranešėjo pakeitimus pranešimų projektuose. Visi puikiai žinome, kad klausimas svarbus, reikia jį išsamei aptarti. Ir šios aktualūs čia ryšiai su kitais teisės aktais, energetikos regla, reglamentavimas, eiser ir pasirengimas e, rizikos vertinimui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, ponui Karniš. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Kaip ponė pirmininkė teisingai pažymėjote, Dėl šių dviejų pakeiti, dokumentų yra beveik 3000 pakeitimų. Aišku, pakeitimai yra dėl konkrečių susijusių klausimų. Taigi darbas nėra nepakeliamas, tik labai įdomus. Dauguma pakeitimų nori užtikrinti rinkos veikimą, nori sumažinti rinką iškreipančias subsidijas ir tokiu būdu užtikrinti sąžiningą elektros kainą vartotojams, tiek verslui, tiek e, privatiems asmenims. Mes turime čia atsakyti į principinį klausimą, ar elektros energijos tiekėjai turi naudoti tam tikrą e, specialią technologiją. Na, aš galiu ir vokiškai kalbėti, tai tada jums net nereikės vertėjo pirmininkas. Na, tada galite pradėti nuo pradžių, bet 3 minutės jau eina. Nein, nicht? Is anything working? Na, aš uh, Kalbėsiu latviškai. Aš, aš matau, kad yra latvių vertėjai ir tada tikrai viskas funkcionuos puikiai. Ar yra vertimas? So what shall we do, Chair? Äh, aber wenn ich auf Deutsch äh, spreche, dann kommt es. Na, jeigu aš vokiškai kalbėsiu, tai vertimas į anglų kalbą bus ar nebus? Taigi, ar jūs girdite mano pasisakymą angliškai? Tai puiku, tai kalbėsiu vokiškai. Ir anglų kalbą, kalbą galiu kalbėti ir vokiškai. Na, Kristijanai, kalbėkite, kokią norite kalbą, angliškai, vokiškai, kalbėtos, kalbėsiu angliškai. Taigi, ponė pirmininkė, labai ačiū. Labas rytas visiems, 3000 pakeitimų dauguma jų juda tą pačią kryptimį, kurią ir aš norėčiau sukti, ar naujoji rinka turėtų būti orientuota į specialias technologijas, ar reikia technologinio neutralumo. Daug pakeitimų kolegos pateikė pabrėždami saugojimas, e, poreikių vertinimą ir panašiai. Man atrodo, kad teisės aktai turėtų funkcionuoti ne tik šiandien, bet ir ateityje. Niekas negali nuspėti, kokia technologija bus sukurta, kas bus konkurencinga, kas ne, gali akumuliavimo technologijose proveržis, proveržis nutikti, e, įvair, įvairios galimybės egzistuoja, aš nežinau nei ko laukti, nei ko tikėtis. Tuo pat metu nori užtikrinti, kad kiekviena technologija, nesvarbu, kuri iš jų būtų pati geriausia, galėtų funkcionuoti ir ją būtų galima naudotis. Taigi aš judu link technologijoms neutralaus požiūrio. Jeigu mes užtikrinsime tikrą rinkų veikimą, jeigu užtikrinsime konkurenciją, tai tiek rinkose, tiek naujose tiek tos naujos technologijos rinkose įsigalės. Na, kolegos mano, kad reikia daugiau atsinaujinančios energetikos, aš sakau, kad reikia daugiau rinkos, o tada atsiras ir daugiau atsinaujinančios energetikos. Mums e, reikia leisti veikti, o ne mokyti veikti. Yra daugybė temų ROCs, regioniniai veiksmų centrai, ką siūlo kurti komisiją, aš siūlau juos pavadinti regioniniais koordinatiniais centrais, kolegos dauguma bent jau tam neprieštarauja. Tačiau mes turime atsakyti, ar mes norime daugiau ES ar daugiau nacionalinio požiūrio kasgi užtikrins, kad sistemoje visada yra 50 Hz įtampa, kas pasirūpins, jeigu kažkas nutinka negero, tai yra tas operatyvinis veiksmų lygis, bet yra ir tarp valstybinės prekybos elementas ir jeigu skirtingi tinklai susiduria, kas užtikrins, kad jie tinkamai veikia ir kas užtikrins tinkamą perdavimą kas bus tas perdavimo operatorius. Emisijų lygio standartai ir tas vadinamasis 550 mechanizmas. Ir čia mes turime pakeitimų didžiausią įvairovę. Norima išbraukti, yra norinčių 450, kiti nori 350. Kiti sako, kad negalima to taikyti strateginiam rezervui ir perinamieji laikotarpiai. Ir kiti nori reglamentuoti tik importą. Mūsų parlamento rūmai čia atspindi visą nuomonę, nuomonių įvairovę. Taigi reikės apsispręsti. Kai kurios valstybės narės iš šiuo metu apsirūpina pačios energetika iš atominių, kitos iš atsinaujinančių šaltinių, kitos daugiau naudoja dujų generaciją, nes elektrinės taigi pozicijos išsiskiria. Jeigu mes norime sprendimo, tai reikia rasti parlamentui bendrą vardiklį ir tada jau eiti į trialogą su taryba. Yra dar ir kainų reguliavimo klausimas. Aš puikiai suprantu, kad skirtingose valstybėse narėse padėtis vartotojų nevienoda. Vienose Europos dalyse, pavyzdžiui, mano gimtojoje kainos vartotojams ir verslui nereguliuojamos, konkurencija įtempta ir Elektros didmeninės kainos, lyginant su kitomis Europos dalimis, yra pakankamai žemos. Kitose Europos dalyse mes turime kainų reguliavimą. Mes, aišku, nenorime nubausti nei vienos sistemos, reguliuojančios kainas ar ne, nes kainų reguliavimas atsirado dėl nepakankamo jungčių, nepakankamos konkurencijos. Jeigu dereguliuojame, nėra konkurencijos, kainos gali padidėti. Jeigu jūs mane kaip monopolistą e, mažiau kontroliuosite, tai aš aišku kainas padidinsiu. Taigi kainų reguliavimas čia yra vienintelė išeitis, tačiau kryptis privalo išlikti link mažesnio kainų reguliavimo, tačiau negalima bausti rinkų, kuriuose kainų kontrolė yra privaloma, nes aplinkybės įvai yra didžiulė, išnaudoju savo penkias minutės, dar keliasdešimt sekundžių paprašysiu, kalbuosi su šešėliniais pranešėjais, sunku, bet tikiu rasime galimybę suformuoti parlamento poziciją ir sukursime konkurencingą elektros energijos rinką. Ačiū, ačiū mūsų pranešėjui. Jūs labai puikiai įvardinote aktualiausius klausimus iš savo pranešimo. Dabar ponė Werner, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėl abiejų pranešimų jūs jau sakėte, kad yra beveik 3000 e, pakeitimų, tačiau aš e, manau, kad e, mes turėtume geriau parlamento poziciją susidaryti dėl to, kad mes e, e, turime labai daug punktų, kurie e, yra labai skirtingų požiūrių. Dabar dėl regioninių koordinacinių centrų. ES tikrai labai daug prie to prisideda, tačiau taip pat dėl pajėgumų didinimo mechanizmo sukūrimo. Manau, kad tai, tai turi būti įgyvendinta. Dėl atskirių punktų regioninis koordinacinių centras turi turėti sprendžiamąją galę ir E, lab, tokiuose svarbiose srityse kaip regioninis aktualumas. Labai svarbu, kad ne, nebūtų jokių naujų e, struktūrų paralelinių regioniniam koordinatoriui. Mums e, svarbu, kad būtų perduotos kompetencijos šiam centrui. Taip pat Europos dėl ES kaip vieno vieneto irgi yra pateikta daug pakeitimų ir taip pat apie mažus Manau, kad mažos įmonės taip pat turi turėti galimybę tapti e, perdavimo sistemos operatoriais. E, manau, kad yra labai griežtai nustatytos reglamentavimo sąlygos. Ir daugelis pakeitimų rodo, kad yra labai daug skirtingų nuomonių tarp rinkos vidaus priemonių. E, tų, uh, kurios reglamentuoja rinką ir tų, rinkų, tų, tų priemonių, kurios išeina už rinkos ribų. Todėl labai svarbu, kad jos būtų, tačiau valstybės narės dar nėra apsisprendžiusios, kokie krypti pasirinks ir kokius pajėgumų mechanizmus jos įdėks. Taip pat dėl teisingo perd, e, e, sąžininko perdavimo mechanizmo jis yra labai svarbus, jis svarbu e, kartu susijęti su pajėgumų didinimo mechanizmu, taip pat labai svarbu harmonizuoti interpretuoti elektros teisės aktą. Ir e, tada e, tai, tai bus labai aktualus dalykas e, tuose regionuose dirbantiems žmonėms. Ypač tuose regionuose, kur dar daug pramonės paremta anglies deginimu vartotojų teisų sustiprinimas taip pat yra labai svarbi e, nuostata mano frakcijai. E, darbuotojų tai elektro, e, energetikos sektoriaus pokytis yra labai svarbus vartotojams ir tai juos palies, todėl labai svarbu, kad jų apsauga darbo direktyvoje būtų sustiprinta. Dėl prioritetinio prioriteto nustatymo ir balansų atsakomybės, atsakomybės subalansavimo. Aš manau, kad šiuo atžvilgiu mums labai svarbu atsakyti atsinaujinančio energijos e, šaltinių programos ir taip išlaikyti pusiausvirą. Aš e, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su jumis ir su kitais šešėliniais pranešėjais ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad man labai e, svarbus greitis, kuriuo mes dirbame. Man labai man svarbu, kad ne ne tiek greitai tą dokumentą paruošime, bet kokybiškai. Ir e, mes turėtume pasinaudoti visų reikiamų laikų, e, kad, tai būtų, e, kad visi beveik 3000 pakeitimų būtų juos atsižvelgta. Ačiū. konservatistų ir reformatorų. Pan Kras... Dėkoju. Pone Krasnodemski. Dėkoju. Aš e, norėčiau pradėti nuo bendro pobūdžio komentaro. Mes jau um, organizavome pirmąjį pranešėjų posėdį, aš pasi, pasižymėjau ne, įvairias pastabas ir pastebėjau dvi galimas pavojaus rytis. Tai yra, kaip mes ateityje galėtume reglamentuoti um, rinką elektros rinką. Ir tai gali baigtis dviem ekstremaliais, dviem ekstremaliom situacijom. Viena iš jų būtų tendencija rasti idealią rinką, kuris būtų savireguliacinė, jokių intervencijų jokių išorės intervencijų ir tai būtų ideali rinka, kuri padėtų mm, kuri gebėtų pati rasti sprendimus. Ir anksčiau mes e, tikėdavome tokiomis e, idėjomis, tačiau dabar žinome, kad dėlių rinkų nėra ir mes turime vengti pavojų. Ir e, taip pat kyla pavojus atsidurti utopinėje situacijoje. Ir šitas paketas yra tarytum paskutinė galimybė išgelbėti žmoniją nuo klimato kaitos sukeliamų katastrofų. Aišku, klimato kaita yra svarbus dalykas, rinka taip pat, tačiau mes į viską turime žiūrėti realistiškai. Nepamirškime apie technologinę pažangą. Taip pat e, turime nepamiršti apie e, socialinius padarinius ir e, tai, kad Europoje egzistuoja skirtumai dėl ekonominės ir socialinės plėtros. Ir taip pat skirtumai egzistuoja ir tarp įvairių regioninių kompetencijos centrų. Taip pat kyla skirtum, e, skirtumų dėl to, kad skirtingai yra traktuojamos e, pajėgumų rinkos ir strateginiai rezervai. Ir mes turėtume e, būtent į šitos aspektus labai atsižvelgti. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pakeitimą, kurį pateikė mūsų politinė frakcija aš pats tiksliau, kalbu apie kainodaros zonas. Mes e, vakar kalbėjome e, su e, direktoriumi Borgart ir jisai dažnai sakė, tai Europos komisijos atstovai ir jis sakė, kad dažnai komisija neturi tam tikrų priemonių įvykus kriziai. Pavyzdžiui, žiedinis rautas yra viena iš didžiausių problemų, su kuria mes neseniai susidūrėme ir ką aš norėjau pasakyti kad mūsų politinė frakcija nenori per daug kompetencijų atiduoti e, Europos komisijai. Ir kai įvyksta tam tikri e, nesklandumai, tai e, komisija turi turėti kompetencijos dėl kainodaro zonų. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Pone Kalas, dabar dėkoju pranešėjui ir kaip jau anksčiau sakiau, mes palaikome rinką paremtą požiūrį ir aš pateiksiu pakeitimus, aš pateikiu pakeitimus dėl pajėgumų mechanizmų, nes mes palaikome pranešėjo požiūrį. Ir E, taip pat yra nemažai susirūpinimo dėl rinkos iškraipimo. Būtent todėl aš pateikiau pakeitimą dėl e, prioritetinio išsiuntimo. E, ir ir dėl atsakomybės subalansavimo. Pavyzdžiui, e, labai svarbu užtikrinti nediskriminuotą ir visišką prieigą prie rinkų. Taip pat labai svarbu, kad delegacija e, e, dele, būtų tinkamai deleguota atsakomybė už pusiausvėros išlaikymą. Mes E, numatėme tam tikras išlygas, tačiau jeigu mes jas pritaikysime ir neįspręsime susirūpinimo dėl rinkos integravimo, tai nebus tvarus sprendimas. Dabar dėl re regionių koordinacinių centrų. E, jie turėtų turėti sprendimų prieimimo galę Ir mes turime užtikrinti, kad sprendimų prieimimo procesas būtų visiškai trauklus ir geografiškai subalansuotas. Negali būti taip, kad didžiausia šalis spręstų už visus. Jie turėtų turėti atsakomybę priimti privalomus sprendimus. Dėl ES perdavimo sistemos operatorių, manau, kad labai svarbu išspręsti interesų konflikto klausimą. Ir e, galiausiai e, taip pat mūsų frakcijai labai svarbus e, skaitmeninės transformacijos klausimas. Mes, turime, mes esame pateikę pakeitimų dėl duomenų valdymo, dėl neutralus, neutralus prieigos prieigos prie duomenų ir taip pat dėl, dėl pažengių, pažangių skaitiklių e, naudojimo. Ir e, daugelis jų. Daugelis, daugelis jau atliko uh, rentabilumo analizę, tačiau ne visi dar. Ir uh, manau, kad reikėtų, e, dėl, dėl to, kad dar netlikta ta analizė, e, ateinančius 20 metų dar nebu, gali būti nenaudojami pažangų skaitiklį, o to neturėtų būti. Ačiū. Ponas Turmė, žalieji. Labai dėkoju pranešėjams, mes organizuojame šešėlinių pranešėjų posėdį ir mes turėtume tai padaryti profesionaliai. Rinka turi būti sąžininga, skaidri ir išeiti už nacionalinių e, ribų. E, mes turime e, pašalinti bet kokį e, rinkos iškraipimą. Deginant anglį neatsiperka investicijos dėl taršos ir Taip pat brandolinė energetika taip pat sukelia iškraipimus, jie egzistuoja, uh, rinkoje, rinka, kurioje kaina yra neteisinga. Ir kodėl mes turime šitą 30 eurų dėl per didelių pajėgumų, kodėl jie yra, dėl to, kad e, perdavimo sistemos, e, perdavimo sistema nepasiteisina. Ir būtent tai mes ir turime pakeisti. Reikia atsikratyti visų šitų rinkos iškraipimų ir tol, kol jie egzistuoja, e, manau, būtų visiškai nesažininga e, bausti tą išteklių vienintelį, kuris neteršia, kuris neturi jokių neigiamų pasiekmių. Ir tokia yra mūsų užduotis - užtikrinti sažiningumą. Tas sažiningumas turi būti užtikrintas ne tik vidaus, vidaus rinkoje, bet ir už e, ES ribų. Ar mes tikrai norime bulgariškų anglių, kuri pagal um, Europos uh, e, Sąjungą sąjungos teisės aktus patenka į Bulgariją iš Serbijos, kurio, kurio, kuri netitinka ES teisės aktus. Ar mes norime Serbijos um, elektro, elektrą gauti į Italiją ir tada. E, Ir, ir, o kad Italija atsisakytų anglių ir taip toliau. Antra, rinka turi būti skaidri, tai labai susiję su e, perdavimo sistemos operatoriais ir CT ir e, taip pat svarbu užtikrinti rezervo balansą. Labai skaidri. Ir trečia ekonominis optimalumas. Tai, tai reiškia, mes turime išeiti iš už nacionalinių ribų ir e, apriepti platesnę geografinę e, zoną ir e, tai reiškia, kad mums reikia daugiau koordinuoti sprendimus ir priimti sprendimus tam tikrose tikslinėse srityse. Ačiū. Thank you very much. Madame Ernst. Ob... Dėkoju, ponė Ernst, kuo vardu. Habe ich Glück gehabt, dass ich vorher noch genießt habe. <laughs> okay. Ačiū. Pirmiausia, padėkosiu pranešėjui. Dar turėčiau prašymą. Būtų protinga atskiras temas ir pakeitimus dėl jų kompromisinius pakeitimus apjungti ir aptarti iš karto. Pajėgumai. Daug pakeitimų, bet jeigu aptarsime šią temą iš kart, tai daug problemų įspręsime, tai šešėlinių pranešėjų susitikimuose būtų paprasčiau, daug geriau negu išėlės viską nagrinėti, toks mano prašymas. Kas mums svarbiausia, tai tris dalykus apjungtų. Pirmiausia, aišku, užtikrinti tiekimą. Antra, kiekvieno asmens prieiga prie energetikos, kiekvienas turi gauti tą prieigą, niekas neturi būti pamirštas ir klimato tikslai. Nėra prasmės diskutuoti apie šiuos abu svarbius dokumentus, sakyčiau, vienus svarbiausius per visą mūsų kadenciją, diskutuoti apie juos ir apsimesti, kad klimato tikslai kažkur paraštėse. Taigi tuos tris dalykus reikėtų apjungti ir apjungti į vieną ir tai užtikrins sažiningumą. Rinkos iškraipimai, aš neįvardinčiau visko kaip Klot Turms, tačiau jeigu jis e, pasisako taip, tai aš jam pritarsiu, negaliu pakesti rinkos iškraipimų, pajėgumų mechanizmai čia diskutavome, po truputį stumamės link tikslo, bet Dėl atskirų straipsnių turime padiskutuoti, mes čia pateikėme keletą pasiūlymų. Mums laikinumas ir rest resort tema nulems viską ir prie to reiks jungti kitus aspektus, yra daugybė pasiūlymų. Džiaugčiausi, jeigu mes galėtumėme apie atskiras temas iškart diskutuoti, strateginis rezervas. Uh, Aš žinau, kad Vokietijos sprendimas ne pats tobuliausias, tačiau jis šimtą kartų geresnis, atsiprašau, kad taip sakau, nei visi kiti siūlomi, tai gal judėkime tą kryptimį. Elektros rinkos principai, apie tos principus mes daug kalbame, tai turime kalbėti ir apie mažesnį anglės naudojimą ir energetinį skurdą, kalbėto pasitaiso apie veiksmingą energijos naudojimą. Tai yra svarbus principai ir smulkmenos, kurios yra lemtingos visi rinkos dalyviai, jeigu jie dalyvauja, belink, dalyvauja e, balansuojant e, įtampą turi ir atsakomybę savo tinkamą prisimti. Mes nenorime, kad įtampo subalansavime nedalyvaujančios įmonės ar dalyvaujančios įmonės išvengtų atsakomybės subalansavimo. Dabar tiekimas į tinklą, reikia apie tai diskutuoti. Vokietijoje čia yra didžiulė pažanga. Deja, ji sustabdyta, nes paskutinė akimirka keisti įstatymai, o šiandien žiniasklaidoje skaitoma, kad Vokietija labai stipriai prašovė pro šikšnelę, nepasieks klimato tikslų ir, sakyčiau, tai apibendrina pastarųjų metų Vokietijos klimato politiką. Diskutuokime. Mes vis labiau linkstame prie atominės, akmens anglės energetikos, bet reikėtų teikti pirmenybę tiems energijos šaltiniams tiekimui rink, į tinklą, kurie mums aktualiausi, mes daug ką gerai apibrėžėme, energetinis skurtas, energijos kaina, vartotojų apsaugos stiprinimas ir taip pat e, rinkos kontrolė nepriklausoma, ombudsmeno pareigybė turi būti užtikrinta. Dėkoju, dabar pakeisiu kitus norinčius pasakyti, ponas Levandovskis. Ačiū. Sėkmės Jums, Kristianiš dirbant su beveik 3000 pakeitimų. Aš norėčiau paminėti 550 stebuklingą skaičių. Tai yra emisijų veiklos standartas. Jeigu mes emisijų veiklos standartą nustatysime tokį, tai reiškia, kad tiesiogiai atsisakysime daugumos gamybos, daugumos energijos gamybos, elektros gamybos įrenginių daugelį valstybių, ypatingai ta, toje, kur, kurią pažįstu geriausiai. Perinamie laikotarpiai, kaip žinia, nelabai padeda tokiu atveju, nes dažniausiai priklausoma tokiu atveju nuo importo ir priklausomumas nuo importo energetikos rytyje neturėtų būti Europos reglamentų tikslas. Tai yra bausmė kai kuriom šalims, įskaitant ir manąją, siekiant klimato tikslų, siekiant švarios anglės technologijų įgyvendinimo. Tai čia toks galimas potencialus rezultatas, jeigu per daug mes aukštai nustatysime šiame reglamente atitinkamus parametrus. Dėkoju. Ačiū, ponė Jūso. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Kalinsui, pranešėjui. Aš norėčiau paminėti pakeitimus. Mūsų pagrindiniai pasiūlymai yra susiję su kainodara Mes norime užtikrinti stabilumą. Mes žinome, kad yra daug valstybių narių, kurios siekia jungčių ir mes norime, kad ir tai nebūtų pamiršta. Taip pat turime įvertinti rinkų atvirumą, tai turėtų būti sujungtų tinklų rezultatas. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie bendras, darbo, bendras veiklos sąlygas ir sąžininką konkurenciją. Komisija atsisakė prioritetinių renginių, tačiau galbūt jie būtų įmanomi tais atvejais, kur išaugo e, įrenginių kainos. Taip pat yra bendri principai susijęs su tinklų tarifais, kur įtraukiami ir investiciniai, ir veiklos, ir eksploatavimo kaštai, jeigu įmonės yra tinkamai tvarkomos ir valdomos. Taigi labai svarbu, kad tie principai būtų apibrėžiami bendrai ir kad ne agentūros tą padarytų, kad tie principai būtų bendri visiems. Dėl CO2 ribinių verčių, tai aš pritariu ponui Levandovskiu, manau, kad čia reikia lankstumo, reikia nepamiršti ir kiekvienos valstybės narės situacijos ir valstybės narės savo nuožiūrą galėtų apginti tam tikrus centrus, kurie naudoja pajėgumo mechanizmus. Vidaus rinka. Mes manome, kad reguliuotojai rinkose turėtų gauti mažiau kompetencijų kad valstybės narės galėtų brėžti savas nacionalinės energetikos politikas. Mes nekvestionuojame tokių reguliuotojų egzistavimo, tačiau jų įgaliojimai galbūt galėtų būti šiek tiek susiaurinti. Vietos energetikos bendruomenės, aš manau, kad tą savoką turėtų apibriežti pačios valstybės narės, Taip pat reikia užkirsti kelią rinkų sviravimams dideliems pardavimų rinkoje. Kalbant apie energijos tiekimą, tai mes norėtumėme, kad būtų sustiprintos atitinkamos priemonės. Mes manome, kad jungtys yra labai svarbu, jeigu nėra bent 10 procentų jungčių. Pavyzdžiui, Ispanijoje nėra įmanoma pasiekti visų užsibrieštų tikslų. Mums puikiai sekasi su atsinaujančiais energijos šaltiniais tvarkytis, tačiau aš manau, kad daug pralai, prarasime tų atsinaujančių energijos šaltinių pajėgumų, jeigu nebus jungčių, nes ne, negalėsime tinkamų laikų panaudoti tos energijos. Ačiū. Pone Gil. Dėkoju. Aš pritariu Martinos Werner išsakytai pozicijai ir pateiktiems pakeitimams. ITRE Tai yra viena iš itre čempionų, kalbant apie šią sritį ir mes kalbame apie skurdą energetikos srityje ir pažeidžiami vartotojai jų siekius turime įtvirtinti. Turime informuoti klientus apie tai, kad jie gali gauti mažesnį nei standartinį tarifą. Aš sveikinu Martinos ir Kornelijos pastaboms dėl energetinio skurdo. Ir Kornelija norėčiau pasakyti, kad mes dabar bandome apibriežti energetinio skurdo savoką energetikos pakete. Tai yra labai svarbi galimybė paremti vietos energetinės bendruomenės. Mes turime suteikti galių piliečiams, kad jie aktyviai įsitrauktų į energetinio perimo procesus. Iki 50-ųjų metų beveik pusė visų namų ūkių ES galėtų apsirūpinti atsinaujančią energijos, e, e, e, elektrą iš atsinaujančių energijos šaltinių ir tokiu būdu būtų galima įsitraukti į tas vietos energetinės bendruomenės. Mes turime teisingų siekius užsibriežti šiuose srityse, kad, nes norime, kad piliečiai būtų energetinio pereimo širdis, švari, prieinama energija visiems piliečiams. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Pone Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū mūsų pranešėjui. Jo laukia labai sunkus darbas, tačiau nebijoju, kad jis įveiks šį iššūkį. Norėčiau paliesti keturis e, klausimus ir paprašyti paramos mano praneš... pakeitimams, pajėgumų mechanizmai, kolegos apie tai pasisakė. Aš čia siūlau išbraukimą dėl 550 gramų pajėgumų mechanizmas nėra klimato politikos dalis. Mes turime įgyvendinti klimato tikslus, emisijų priekybos sistemą. Vyksta ir vyko trialogas dėl apivartinių taršos leidimų, tačiau pajėgumų mechanizmas yra aprūpinimas elektros energija, yra būtinybė aprūpinti energiją, kai yra jos trūkumas, mums reikia lankščių reaguojančių sprendimų. Atitinkamai aš e, ir siūlau nejungti šių dviejų temų. Kainos taip pat turės e, kit, tokiu atveju aukti, nes daug elektrinių už, bus privalu uždaryti. Antra tema e, energijos paskirstimo tinklų organizacija. Tikrai gerai, kad yra teikiamas toks pasiūlymas, gerai, kad tinklų operatorius, operatoriai bus remiami europinių lygių, tačiau pritariu ponui Werner. Mes turime apimti visus tinklų paskirstimo operatorius, tiek didelius, tiek mm, mažus ir 85 procentai tokių operatorių Vokietijoje nėra įtraukti, tai ne, neprimtina. Trečioji tema e, - energijos tiekimo zonos. Čia aš vėlgi teikiu pakeitimą, tai jau kompetencijų klausimas. Nemanau, kad komisija turėtų nuspręsti dėl elektros energijos paskirstimo zonos ir baigėsi man laikas. Ketvirtasis klausimas - regioniniai centrai Aš čia vėlgi neižvelgiu būtinybės kurti tokius regioninius centrus, tai reiškia daugiau biurokratijos funkcijų dumblevimas, neižvelgiu pridėtinės vertės. Taigi siūlau išbraukti šią pasiūlymo dalį. Dėkui. Thank you very much, madam. Ačiū. Blanko Lopes. Ačiū, pirmininkė. Šis rinkos pertvarkymas yra reikalingas tam, kad galėtumėme atnaujinti reglamentą, kur nebuvo siunčiami, kurio nebuvo siunčiami tinkami kainų signalai. Mes turime įtraukti ir naujus rinkos veikėjus į visą tą teisyną. Ir taip pat mes turime atsižvelgti ir į atsinaujančius energijos šaltinius, atspindėti ir juos reikalingi tinkami kainų signalai per trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį tam, kad būtų suteikiamos paskatos galimiems investuotojams į švarę energiją. Ir aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Pirmiausia, dėl pajėgumų mechanizmų. Atsinaujantis energijos šaltiniai, jų lygis yra labai kintantis, bet tai negali būti iš tiesų pasiteisinimas naudoti taršius energijos šaltinius mes turime taikyti griežtas priemonės ir prie taršių šaltinių grįžtame tik tai paskutiniu atveju ir nebūtų tinkama atsisakyti prioritetinių renginių ir prieigos prie atsinaujančių energijos šaltinių. Komisijos pasiūlymas yra gan konservatoriškas ir mes bent jau turėtumėme atsižvelgti į mažų jėgainių, mažų renginių poreikius tokių renginių, kurie naudoja atsinaujančius energijos šaltinius, jiems sunkiai sekasi konkuruoti rinkoje. Taigi mes turime pasirūpinti, kad prioritetas nebūtų teikiamas tai elektros energijai, kuri yra tarši, kokie yra švarios energijos kaštai. Labai svarbu pripažinti, kad labai svarbios čia yra jungtys, nes tai yra esminis dalykas, jeigu norime bendros energijos rinkos, rinkos, kuri būtų visapusiškai integruota. Na ir galiausiai direktyvoje kalbam apie tai, kad reikia apsaugoti piliečius, kurie yra pažeidžiamiausi. Mums reikia užtikrinti, kad jie turėtų prieigą prie energijos, jeigu ypatingai kenčia nuo energetinio skurdo. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją dėl atlikto, dėl atlikto, dėl atlikto darbo ir palinkėti sėkmės darybose. Ačiū. Norėčiau pakviesti dabar Europos komisijos atstovus direktorių Borchartą pirmiausia. Jūs beveik jau tapote mūsų komiteto nuolatiniu nariu. Energetikos generalinis direktoratas, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, šį ryt girdėjome, kad beveik 3000 pakeitimų yra pateikta. Tai atrodytų, kad kažkas gal netaip yra ir su Europos komisijos pasiūlymu, ir galbūt netgi su pono Karinšo pranešimu, bet aš taip nesakyčiau. Priešingai, aš manau, kad e, tai yra labai pozityvus ženklus, ženklas, kad turime tiek daug pakeitimų, nes tai reiškia, kad šis reformos paketas yra labai svarbus, svarbus mūsų ekonomikai, mūsų visuomeniai. Dėl to komisija labai sveikina tokį intensyvų darbą, kuris vyksta šiame komitete. Komisija taip pat sveikina ir tai, kad dauguma pasiūlymų patvirtina tą bendrą komisijos e, koncepciją, kad reikia sistemingai mažinti kliūtis rinkos integravimui ir, ir vartotojų dalyvų, dalyvavimui per rinkos požiūrį. Taip, ponė Kosnodemski, ideali rinka randama tik tai vadovėliuose. Tas tiesa, realiame gyvenime tokios nėra, bet būtent dėl šios priežasties mes ir bandėme surasti tinkamą pusiausvyrą, kad būtų galima atverti rinkas, kad būtų galima siekti daugiau konkurencijos rinkoje, kad e, būtų integruota energijos sistema, tačiau tuo pat metu mes numatome ir tam tikro saugumo maržas. Nes tai yra svarbus viso to elementas ir čia pajėgumų atlyginimo mechanizmas matyti vienas svarbiausių. Taip pat šįryt girdėjome ir aš manau, kad čia nuomonės kaip ir išsiskiria šiame komitete, kalbant apie klimato tikslų vaidmenį. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad komisijai klimato politika be jokios abejonės yra susijusi su energijos sistema. Visa tai, ką mes darome, ką mes siūlome, ir yra tai, kad mes pripažįstame, kad energijos sistema yra vienas didžiausių aplinkos teršėjų. Dėl to mes pirmąjį kartą ir bandome integruoti atsinaujančius energijos šaltinius į rinką ir siekiame efektyvaus energijos vartojimo, kas yra dar svarbiau nei kalbant apie, kalbant apie atsinaujančių energijos šaltinių integravimą. Taigi tai, ką mes darome, tai ir yra, mes įtvirtiname tą klimato politiką. Kiti dalykai - apivartiniai taršos leidimai ir taip pat yra pajėgumų. Um, pajėgumo atlyginimo sistema 550, 550 gramų taisyklė, kuri buvo minėta ne kartą. Tai komisijai viskas yra aišku. Mums reikia tų apribojimų, nes, kaip jau ir buvo pasakyta, mes negalime viešų pinigų skirti per šį mechanizmą kai kalba eina apie pačius, tarš, pačius taršiausius įrenginius. Ir čia aš dabar tikrai labai galiu pritarti tam, ką sakė ponė Werner. Mes negalime ignoruoti situacijos dėl 42 anglių prasme intensyvių įrenginius naudojančių regionų. Uh, tai mes ne tik, kad turime daryti spaudimą dėl 550 gramų, mes turime kurti aktyvę politiką, kad padėtumėme tiems regionams atsisakyti tos taršios gamybos ir suteikti jiems galimybių įdėkti mažiau taršius ar visai netaršius įrenginius savo regionuose, kas būtų ir socialiai priimtina. Ir aš norėčiau pakviesti šio komiteto narius jau dabar įsitraukti į platformą, kurią pradėsime gruodžio 11 e, dieną Strasbūrė, remiant šio komiteto pirmininkui. Tos platformos būdu mes galėsime pagelbėti, padėti ir finansinę prasme, ir ta prasme, kad bus formuojamos atitinkamos koncepcijos ir ta platforma, kaip sakiau, bus pradėta gruodžio mėnesį. Tai jeigu būsite Strasbūrė, esate laisvi nuo 4 valandos iki 6.30 ar 7. Prisijunkite, tai iš tiesų bus labai svarbus renginys. Toliau norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kiti kolegos, e, kalbėdami apie konkrečesnius dalykus. Dėl ROKS. Čia etiketė mums nėra tokia svarbi. Aš kaip sakiau, reikia naudoti, naudoti operatyvinį. Kalbant apie regioninius koordinavimo centrus, taip, čia reikia kalbėti ir apie tai, kad labai svarbu keisti tą pačią etiketę. Ir tą siūlo ir pats pranešėjas - kalbėti apie koordinavimo centrus, nes tokie jie ir yra. Ir kaip žinia, taryboje jie kalbasi apie kitą etiketę - saugumo centrus. Komisija būtų linkusi pritarti tą tai etiketę, tam, tam pavadinimui, kurį, apie kurį kalba pranešėjas - regioniai koordinavimo centrai. Taip pat e, suprantu, kad ir čia e, nuomonės išsiskeria dėl to, kokius įgaliojimus turėtų gauti ši institucija, tačiau aišku ir tas buvo pasakyta ir man tas patinka, ponia Kalas, ponia, Kalas, ponia Werner ir ponas Turmes kalbėjo, kad pritarė mums, būtent, kad regionų lygmenių primant sprendimus reikalinga tokia institucija, ne, ne nacionaliniu ar kitokiu lygmeniu būt, turi būti primami tokie sprendimai. Dėl konkursinių zonų ir kainodaro zonų, tai čia, kaip ir sakė ponė Nibler, čia komisija į tai neįsitraukė. Ponas Kras, ponė Krasnodemski sakė, kad komisija turi gauti įgaliojimų. Ir abu iš dalies yra teisūs. Tačiau abu laikosi ek ekstremalių pozicijų, bet turime pripažinti, kad kainodaro zona nėra vien tik tai techninis klausimas, tai yra ir politinis klausimas. Ir dėl to Aš manau, kad kompromisas turėtų būti štai koks. Reikia labiau įtraukti valstybės nares prieš komisijai imantis veiksmų. Ir tada žiūrėsime, kaip ten viskas klostysis. Dėl mažmenių kainų klausimo, tai čia keli trumpi pastebėjimai. Kainų reguliavimas. Norėčiau aiškiai pasakyti, mažmeniai rinkai žalingiausia, kuomet kišamasi į rinkodarą ir visos išimtys, kurias mes numatę esame, ir reiks, kad, reikš, kad bus sumenkinta kon, kon, sumenkintos tam tikros koncepcijos. Taigi mes turime išsaugoti ambicijų lygį šiuo atveju ir atsisakyti politikos nustatant energijos kainas. Uh, nes čia svarbiausia yra konkurencija. Konkurencija geriausiai sugeba sumažinti kainas arba bent jau jas sukontroliuoti. Perdavimo sistemų, tai norėčiau pasakyti operatorių, norėčiau pasakyti, kad komisija jau ėmėsi žingsnių šią linkmę su keturiomis Europinėmis operatorių asociacijomis. Mes tas savokas jau plėtojame, jūsų pakeitimai yra teisingi, turime atverti tai visiems operatoriams, perdavimo operatoriams. Ir tada kit, tik tai kitas klausimas, kaip mes tą darysime, bet iš tiesų čia diskusijos laukia labai įdomios ir konstruktyvios. Ir galiausiai dar labai trumpai Pone Griffin, dėkoju už išsakytą paramą vieto, dėl vietos energetinių bendruomenių. Aš tik tai viskam pritariu, ką jūs sakėte, tik tai yra problemų dėl formuluotės, nes nėra labai, ne, ne, nelabai aišku. Aiškita formuluotė. Mes ją šiek tiek tobuliname, nes buvo vienaip interpretuotos mūsų nuostatos ir tada gali būti piknaudžiaujama šią savoką. Tai labai ačiū Jums, kad Jūs e, tą savoką įdėjote į visiškai teisingą kontekstą. Dėkoju. Ačiū, ponė direktoriau. Ačiū komisijai už profesionalias pastabas. Matome, kad egzistuoja nuomonių skirtumai, įskiria ir politinių frakcijų pozicijos. Ir čia eksperto nuomonė visada laukiama. Norėčiau priminti, atsiprašau, dar ponui Karniš suteiksiu žodį, Prašau, apibendrinkite diskusijas. Ačiū. Ačiū visiems, kurie pasisakė, ačiū šešėliniams pranešėjams. Iškart pažymėsiu, kad vyko pusantros e, valandos šešėlinių susitikimas ir tą pusantros valandos mes aiškinomės, kas yra taikymos rytis. Ir antrasis straipsnis apibrištis. Aš tikrai neketinu ap... išnagrinėti visko pastraipsniu, bet pagal temas ir reikėtų pradėti nuo paprasčiausių klausimų. Prieštaringų temų rasime visur pajėgumų mechanizmai, prioritetiniai įrengimai, atsakomybės subalansavimas, RCCs, ką, kaip pavadinau tuos centrus ir girdžiu, kad komisijai patinka šis pavadinimas, išnagrinėsime viską temomis. Iš tiesų pozicijos nesiskiria taip jau stipriai. Kiekvienas kalba apie jam aktual, aktualią temą ir iš savo perspektyvos, tačiau nuomonės nesiskiria Nebūtinai viskas skiriasi dėl politinių priežasčių. Nuomonės išsiskiria dažnai dėl mūsų gimtinių, dėl tų regionų, kuriems atstovaujame. Ir aišku, visas susirūpinimas yra pagristas. Europoje, vakaruose, pavyzdžiui, Iberijoje, Pirienų pusėsalyje, jungtis yra didelė problema, kiek juda elektros per sieną, kiek reikia akumuliuoti, kaip panaikinti kainų reguliavimą, tai yra aktualios temos. Tie nariai, kurie atstovauja anglį deginančius regionus, aš juos taip pat suprantu, mano gimtinėje anglės sudeginama nulis gramų, tai temos kitos. Taip pat yra ir socialiniai klausimai, žmonės dirba pramonėje ir kaip padėti jiems pereiti prie naujų e, technologijų. Kad pereiti tai reikia, tačiau kaip? Dėl e, aukcionų zonų ir komisijos vaidmens čia aišku yra daugiau techninė rinkos priemonė, tačiau pasikalbus su regioniniais energijos tiekimo saugumo centrais TSAU ir inžinieriai sako, kad geriausia būtų sukurti kainos algoritmą, kuris išvestų vidurkį ir būtų tai puikiausia. Mes visi norime sąžiningos kainos. Tiesiog reikia rasti geriausią inžinerinį sprendimą, kuris pasiūstų rinkai teisingiausią signalą, nes kitu atveju gali elektros kaina kai kuriuose Europos dalise stipriai išaukti, ypač ten, kur pramonės labiausia koncentruota ir kur sukūrėme daugiausia mūsų BVP. Taigi raskime tokius sprendimus, kurie yra veiks, veikiantis. Aš suprantu ir sieki viską sureguliuoti. Tačiau jeigu rinka funkcionuos, tai įveiksime gausybę problemų. Tos problemos yra dažnai fizinio pobūdžio. Na, pasakysiu, kad mano gimtinėje Latvijoje prieš 10-15 metų mes neturėjome jungtis tik su kitomis Baltijos valstybėmis, o dabar PCI dėka turime jungtis ir su šiaurės valstybėmis. Aš praleidau visą dieną gilindamasis praktikoje į rinkos funkcionavimą regione ir viskas veikia, nes sąlygos tam sukurtos tinkamos, yra tinkamos jungtis, nėra nei kultūrinių, nei fizinių trukčių prekybai. Visi rinkos elementai funkcionuoja ir visi dirba pagal laisvos rinkos pagrindus. Ir aišku, bet koks regu, reglamentavimas greičiau linkia sugadinti, o rinka labiau linkusi ištaisyti. Funkcionuoti rinka gali, jeigu įveiksime fizinius bei politinius barjerus ar tą nenorą rinkai funkcionuoti. Tiesiog reikia užtikrinti tinkamas veikimo sąlygas. Aš esu tikras, kad mes pasieksime tinkamą rezultatą ir esu toliau pasirengęs su šešėlinis pranešėjais dirbti. Dėkui. Ačiū. Aš nedalyvavau diskusijose, tačiau noriu pasidžiaugti, kad diskusija nuostabi, geri pasisakymai, svarbiausia tema šioje kadencijoje. Taigi labai ačiū visiems diskusijos dalyviams, ačiū ir komisijos atstovui. Iki Gruodžio 11-ąją vyks balsavimas į, į trėją, pirmadienį Strasbūrė, jeigu teis, teisingai prisimenu, taip, tikrai pirmadienis Strasbūrė, todėl ruoškitės tam pirmadieniui. Dabar e, prašo žodžio Atsiprašau, ponė pirmininkė, ar iš tiesų teks balsuoti Strasbūre, ar neįmanoma nieko kito? Ra rasti toks ilgas balsavimas sudėtingas. Strasbūre yra milijonas darbų ir paskutinis Strasbūras šiais metais gal rastumėme laiko ne Strasbūro savaitę, bet per eilinį mūsų posėdis čia, Briuselė. Aš labai prašau, paieškokite galimybės. Sakyčiau, kad šis klausimas yra mūsų darbo tvarkėje nuo pas, pastarąsią šešias savaitės. Deja, vienintelė data, kurią radome, buvo ta, kurią minėjau, su sąlyga, jeigu norime balsuoti šiais metais. Jeigu nebalsuosime Strasbūre, tai darbus baigsime sausi. Tačiau to tikrai nenorėtumėm. Norime mes bendradarbiauti su komisija. Mes nuo pat pradžių, ponė Nibler, nuo pat pradžių mes norėjome darbus baigti lapkričio pabaigoje. Nebuvo įmanoma to padaryti, nes pakeitimų labai daug darbo kiekiai didžiuliai. Todėl pridėjome papildomai dvi savaitės. Nuo lapkričio pabaigos iki gruodžio 11-osios. Tai svarbus laikas darbas prie kompromisinių pakeitimų. Tema yra nepaprastai aktuali ir įdomi. Yra ir kitų temų, dėl kurių balsuosime e, gruodžio 11 dėl keturių dokumentų iš viso balsuosime tą dieną. Aš jums pritariu ir tikrai sutinku, kad reikia išvengti balsavimo Strasbūrė, tačiau jeigu darbus norime baigti šiais metais, nėra kitos galimybės, atsiprašau jūsų. O dabar 16 punktas mūsų darbo tvarkėje Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra nauja redakcija. Morten Helvek Peterson pranešėjas šiuo klausimu. Pasiūlymas yra dalis švaliuose energetikos e, Europai paketo. Tema glaudžiai susijusi su kitomis temomis, ypač aptartomis prieš porą minučių. Siekis peržiūrėti energijos rinką, At, tai yra tikslas atnaujinti EICER reglamentą, nes reikia atspindėti e, naujas užduotis patikėtas agentūrai teisėkuros institucijų ir priderinti situaciją prie pakeitimo energetikos rinkoje. 412 pakeitimų. Šį kartą mums pasisekė, ponė Morten E, jums tikrai daug labiau pasisekė nei Krištienui. Pakeitimai teikiami dėl įvairiausių klausimų susijusių su agentūros užduotimis ir darbais, dėl vidinių dalykų taip pat yra pakeitimų organizacinių. Taigi žodis mūsų pranešėjai. Prašom. Right. Ačiū pirmininkė ir e, taip teisingai pastebėjote, mes e, neturime tiek daug tų pakeitimų, kaip e, ponas Kernt. Karniš, Karinč ir e, norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už indėlį ir aš tikrai labai optimistiškai žiūriu į mūsų galimybės sukurti gerą reglamentą ir e, mes e, tikėsime dar konstruktyvių idėjų iš e, šešėlių, per pirmu, šešėlinius pranešėjus. Per pirmosius posėdžius mes išsakėme kiekvienas optimistišką požiūrį. Taigi jau prieš keletą savaičių mes pradėjome dirbti su šiuo dokumentu ir ta visa statistika ir skaičiai parodo, kad kai tik tais energetika sus, susiduria su siena, kai energija susiduria su siena, tai srautas ir nustoja eiti. Mes neturime bendrosios rinkos. Ir yra labai daug kliūčių, kai tik tai susidurime su sienomis, todėl mes turime kažką pakeisti, ties to dirbti, dirbti su ankstesniais dokumentais ir kompetencijomis bei duomenų funkcionavimu. Mes turime E, diskusijas, palaikome diskusijas dėl bendrų klausimų. E, mes e, turime žinoti, ar energetikos reguliavimo institucijos turėtų rinkti mokestį ar ne. Ir yra labai daug diskusijų ir užduočių apie E, apie kurias mes turime padiskutuoti. Be abejo, mes turime pasiekti ir kompromisų. Tačiau taip pat vyksta ir kitų diskusijų regioniais klausimais, kaip dėl ankstesnio dokumento. Nesvarbu, kaip mes pavadinsime tai, ar, ar e, regioniai koordinaciniai centrai, ar ICC, nesvarbu. Svarbu, kad mes turėtume priimti sprendimus už tai, kad užtikrintume tarp valstybinį energijos rūtą. Be abejo, tai yra diskusija. Yeah Šioje diskusijoje labai svarbu suderinti e, rinkos dizaino dokumentą e, su šiuo dokumentu, kad jie būtų nuoseklus ir tai yra specifinė tema, apie tai ir diskutavome. Taigi, pirmininkė, aš e, esu tikras, kad mes labai gerai diskutuosime tai, apie tai, o dabar noriu padėkoti šiandienas pranešėjams už konstruktyvų požiūrį. Ačiū. Pone Nibler, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Atstovauju kolegą Werner Langen. Jis dirba kitame komitete ir atsiprašo. E, bet kuriu atveju poziciją jis man pateikė ir ją pristatysiu. Taigi kolega dėkoja už kvietimą į pirmąjį šešėlinių e, pranešėjų sustikimą. Jis jau vyko. E, jo nuomonė pirmosios diskusijos dėje nesukūrė tinkamo pagrindo būsimam kompromisui. Gaila, kad nebuvo paliestas realiai ne vienas svarbus klausimas. Tuo pat metu jis visiškai pasitikė pranešėjų ir tvirtai tiki, kad spalio 23 per kitą šešėlinių susitikimą Strasbūre bus padiskutuota iš esmės. Kolega Lengen naudodamasis galimybę pristatyti pristatys ir EPP pagrindinės temas, keturi punktai. Pirmiausia, vidaus rinkos stiprinimai reikia atsarčiai stiprinti, bet kompetencijų išplėtimas turi apsiriboti tik tarp valstybiniais atvejais arba tarp valstybiniais ginčiais. Antra, sprendimų prieimimas reglamentavimo valdyboje turi vykti dviejų trečdalių balsų, daugumą trečią agentūroje kompetencija tarp reguliavimo tarybos, administracinės tarybos ir direktoriaus. Turi būti suderintos, subalansuoti reikia kiekvienos struktūros įgaliojimus ir galiausiai pono Lengenas, ponas Lengenas supranta, kad ACER susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau negalima viską išspręsti tiesiog padidinant mokesčius. Ir bet kokį bet kokios papildomas rinkliavas ACR gali rinkti tik išimtinais atvejais. Tokias, tokios temos pono Langino nuomonė atrodo svarbiausios frakcijai. Be abejo, jis e, pasisakys išsamiau per šešėlinius sustikimus. Dėkui. Remarks. Labai ačiū už labai aiškės pastabas. Kolega e, Poche, e, socialdemokratų vardu. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Mes galime tai padalinti į du lygmenis. Visų pirma, padidinti mūsų galės tarp valstybiniuose e, sprendimuose, kurie reikalauja e, e, koordinuoti tarp valstybinius klausimus. Ir antra, mes turime padidinti kompetencijas e, agentūros arba direktorių kompetencijas. Aš manau, kad e, agentūra turėtų gebėti įsikišti tada, kai paskirtas rinkos organizatorius ar regioninis centras ar kitas vienetas e, už, atsakingas už tarp valstybinį srautą pažeidžia ES teisės aktus. Agentūra taip pat turėtų gebėti gauti informaciją iš rinkos dalyvių kurios reikia tam, kad visiškai gyvendintų savo užduotis. Ji turėtų gebėti e, primesti savo sprendimus ir padidinti regionį bendradarbiavimą apskritai. E, nes tai gali tik e, užtik, e, užtikrinti geresnį rinkos funkcionavimą ir sumažinti išlaidas. Regioniai centrai išdėstyti reglamente yra vienas iš būdų, kaip tai pasiekti. Skaitmeninė rinka yra vis labiau tarpusavyje e, susieta ir tai yra viena iš geriausių sąlygų, kodėl turi veikti šita rinka. Tačiau yra trys pagrindinės e, sritis. Mes toliau, mums toliau trūksta žmogiškų ir finansinių išteklių. Ir maždaug prieš tris savaitės mes lankėmės Liublianos e, ACER centre ir buvo aišku, kad išteklių trūksta. Agentūra e, turėtų gebėti gauti pakankamai žmogiškų ir finansinių išteklių, kad vykdytų savo užduotis. Ir aš e, siūlau, kad dabar mes, šiandieną mes pritaikytume e, mokesčius. E, kitas klausimas, agentūros nepriklausomumas taip pat yra labai svarbus. administracinės valdybos nariai neturėtų gauti jokių politinių nurodymų ir direktorius taip pat turėtų būti nepriklausomas. Ir aš manau, kad e, direktoriaus paskirimas turėtų būti viena iš Europos parlamento galių, kaip yra ir su kitomis agentūromis. Ir todėl reikia išlaikyti tinkamą pusiausvirą ir Jeigu mes jiems suteiksime šitą pusiausvyrą, tai tada jie turės ir didesnę atsakomybę. Labai svarbu viską teisingai sustruktūrizuoti. Ačiū. Dėkoju. Dabar EKR atstovas ponas Henkel, mūsų vicepirmininkas. E, gerbiami kolegos, pirmininkė. Aš manau, kad tai yra labai e, svarbus dokumentas ir dabar Europos. Mes labai didžiuojame savo bendrąją rinką, tačiau mums vis dar nepavyko žengti žingsnio arčiau bendros energetikos rinkos link. Mes e, džiaugiamės regioninių bendradarbiavimų, tačiau tik tais Švedija ir Norvagija, Norvegija e, bendradarbiauja energetikos srityje. Uh, E, dėl to, kad jos jaučiasi e, priverstos tai daryti. Ir nepaisant mūsų sujungimo tikslų, fizinis srautas tarp valstybių narių vis tiek yra labai mažas. Ir e, dirbdami dėl šio dokumento mes jaučiame, nesvarbu kur bebūtume, Paryžiuje ar kažkur kitur, jaučiame, kad mums visiems svarbiausia yra mūsų nacionaliniai protekcionistiniai interesai. Ponios ir ponai, aš raginu mm, palikti šalyje protekcionizmą. Mums reikia stipresnės Europos energetikos agentūros, kad galėtume sukurti bendrą Europos energetikos rinką. Mums reikia regioninių bendradavimo centrų, kurie e, prisidėtų prie neribojamo elektros tiekimo ir, saugaus, e, ir, ir jo saugumo užtikrinimo. E, mes, jeigu Europoje jeigu neįsileisime iš kaimynų pigios ir nešvarios. Pigios ir švarios energijos iš kaimynų uždarė savo, savo sienas, mes niekada nepasieksime konkurencingos rinkos, o kas tai būtų gerai mūsų vartotojams. Mums labai e, svarbu užtikrinti. E, energijos rūšių derinį, e, siekiant užtikrinti konkurencingumą ir mažesnės kainas Europos piliečiams. Europos komisija, e, nepaisant kelių trūkumų, visgi eina reikiamą linkme ir aš siūlau jo nepraskiesti. Galiausiai pranešėjas dėkoja šešėliniams pranešėjams, taip pat dėkojame pranešėjui ir kolegoms už bendradarbiavimą, tačiau norėčiau papildyti, kad mes Negalime pabaigti šito teisės akto be mūsų darbuotojų didelės paramos ir pasinaudosiu progą ir padėkosiu ir darbuotojams už bendradarbiavimą. Much, mm. Greens... Žaliųjų vardu, ponas e, Davros Krlec. Right pronunciation. Thank you, Mr. Chair. Okay. Finally, some... Dėkoju. Pagaliau kažkas mano pavardę sugebėjo ištarti teisingai. Aš ilgai nekalbėsiu, gerbiami kolegos. Aš labai noriu padėkoti pranešėjui už e, jūsų pastangas atsižvelgiant į mano pakeitimus. Kaip jau anksčiau kolegos minėjo, mes turėtume e, pripažinti ACR pagrindinį vaidmenį šia, ir žalieji nuolat palaikė agentūrą. Aš manau, kad mano kompetencija prisideda prie to, kad būtų e, sukurta tinkama struktūra ACER e, vykdyti savo veiklą. Čia noriu pabrėžti vieną svarbų dalyką, e, būtent ACER politinį nepriklausomumą, įskaitant ir jų nepriklausomumą nuo privataus ar valstybinio sektoriaus. Tai yra privati organizacija yra privati organizacija, kuri e, registruota Briuselėje ir jinai, e, jos pavadinimas yra CER. Ir e, CER visada būdavo ACER valdymo organuose. Ir be to CER pirmininkas yra ACER valdyboje ir valdybai, kaip žinome, turi atstovauti nacionalinės, nacionalinės nacionaliniai atstovai. Ir dabar jis e, yra kaip ir ant dviejų e, kėdžių. Gerbiami kolegos, jūs e, turite galimybę padaryti, sukurti praktiką ir leisti kitoms agentūroms daryti įtaką ACER agentūrai. Kitas klausimas, kurį noriu Jums iškelti, yra tai, kad aš pateikiau pakeitimą, e, kad e, ACER agentūros direktorių e, tvirtintų parlamentas ir turi atsakyti į klausimą. Jeigu agentūros veikla galės markiai bus išplėsta, tai tada yra kyla galių pusiausviros principo pažeidimo rizika. Dėkoju. Ačiū ponui Petersen už atliktą darbą, už puikų bendradarbiavimą nuo pat pirmojo šešėlinių pranešėjų susitikimo. Man atrodo, kad tas pirmasis posėdis vyko konstruktyviai. Tuo pat metu mūsų frakcija laikosi kiek išsiskiriančios nuomonės Mūsų nuomonė, ACER nėra europinė agentūra, tai yra tiesiog nacionalinių agentūrų bendradarbiavimo institucija. Atitinkamai ir kompetencijos neturi būti taip stipriai išplėstos, nes tai keičia visą situaciją. Kiekviena e, valstybė narė susiduria su individualiomis problemomis, jas privalu atsižvelgti blogiausia, kad es nepatiko išspręsti atskirų energijos tiekimų problemų valstybėse narėse atskirų regionų ar valstybių jungčių temos taip pat išlieka aštrios. Nežinau, kaip čia bus tos, su tomis papildomomis kompetencijomis, jos kertasi su valstybių narių teisė vykdyti savarankišką energetikos politiką. Mes norime, kad ji toliau būtų vykdoma, reikia išsaugoti nacionalinių reguliuojančių institucijų vaidmenį 43 straipsnėje siūloma strategija trečiųjų valstybių atžvilgių. Agentūra juk nėra politinė institucija, negali perimti tokių kompetencijų. Politika trečiųjų valstybių atžvilgių formuoja valstybės narės. Ir galima čia kalbėti tik apie tas trečiasias valstybės, kurios yra įsipareigojusios laikytis mūsų energetinių ir aplinkos principų, negali atsir savarankiškai ir savavališkai nuspręsti tokiais klausimais. Jie pernelik svarbus. Baigdamas pasisakysiu apie atsir valdybą, bet kuriuo atveju e, valstybės narės turi būti tinkamai joje atstovaujamas, o dėl balsavimo tvarkos numatyta dviejų trečdalių dauguma. Tik ir dabar siūloma viską susilpninti iki paprastos balsų daugumos, tai kerta atsir atstovaujamumo pagrindą. Bet kuriu atveju kvalifikuota dauguma pasiūlymo prieimimui turi išlikti. Dėkui. Your... Labai ačiū už pastabas. Dabar Europos komisijos atstovas direktorius Klaus Dieter Borchardt. Profesorius, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Ir šį kartą kalbėsiu daug trumpiau negu pirmą kartą, pažadu. Uh, Kiek suprantu iš šitos diskusijos ir iš pranešėjo mm, apžvalgos, aš manau, kad visi turbūt tikime tuo, jog e, norėdami sukurti tikrą energetinę sąjungą, mums reikia vietos, kur mes galėtume sutarti dėl e, teisės aktų ir rasti sprendimus tarp e, valstybinėms klausimams. Ir dabar jau matau, E, nacionalinių reguliatorių, e, nacionaliniai reguliatoriai e, ACR agentūra atlieka labai svarbu vaidmenį ir mes to nepaliks, nepakeisime. Ir mes taip pat pasiūlyme paliekame tai, kad ACR yra tokia E, e, vieta, kur reguliatoriai gali susirinkti ir susitarti, padedant ACER direktoratui. Manau, mes visi tam pritarėme. E, dabar pats pranešėjas jau iškėlė svarbų klausimą, kurio tikrai nėra mūsų pasiūlyme. Jis kalba apie sąsąją su regioniniais bendravimo centrais, tačiau taip mūsų pasiūlyme E, šie e, bendradarbiavimo centrai kol kas nėra e, atspindėti reglamenta teisės aktų lygmenių. Ir mes turime šitą trūkstamą elementą įtraukti. Taip pat, ponė Nibler, jūs pasisakėte pono Lengen e, vardu ir jūs labai gerai apžvelgėte pagrindinius klausimus, kuriuos turi spręsti šitas komitetas. Aš nesileisiu į detalės, paliksiu tai, tą darbą jums. Jūs žinote, koks yra komisijos pasiūlymas. Aš dabar tik noriu iškelti E, du klausimus. Vienas e, e, klausimas, kurį iškėlė ponas Poche, tai yra informacijos rinkimas. Atsir reikia informacijos stebėti rinkai. Ir dabar jų situacija yra netinkama. Taigi viskas, ką mes galime padaryti, tai yra sustiprinti informacijos surinkimą ir atsir kompetencijas. Ir uh, surinkti visą reikiamą informaciją iš perdavimo sistemos operatorių ir tai labai svarbu, kad mes galėtume atlikti tinkamą rinkos stebėseną. Taip pat, ponė Henkel, yra svarbu pabrėžti, kad mes sumažinome savo ambicijų lygmenį dėl ACR pasiūlymo ir būtų labai sunku jeigu tai būtų dar labiau atskiesta. Ir mums reikia labai stipraus koordinacinio organo. Toliau, ponė Skelet. Pone Skrilets. E, kalba, padedant šitam E, turi būti tam tikra pusiausvėra tarp ACER ir CER, padedant šitam komitetui galbūt. Ir mes sakėme komisijoje, kad dabar mes nepritarsime tokiai situacijai, kad pirmą buvo išrenkamas e, CER pirmininkas, o paskui e, buvo sudaryta ACER valdyba. Ir šį kartą mes reikalavome, kad ACER pirmininkas būtų išrinktas pirmiausia pagal skaidrę ir atvirą procedūrą, E, ir CER rinkimas vyktų po to. Nežinau, ar tai yra demokratiniai rinkimai. Ar mes galime pasakyti, kad jeigu CER išrinks tą patį pirmininką kaip ir ACER, ar tai bus demokratinė atranka? E, CER yra privati institucija. Ir nežinau, ar galima tai kritikuoti. Tačiau mums svarbu yra tai, kad pirmiausia būtų atlikti AC rinkimai, e, būtų įprastinė procedūra ir tai būtų padaryta padedančiam komitetui ir e, komisijai. Ačiū. Ačiū. Pranešėjas dabar, kolega Petersenas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Mūsų šiek tiek spaudžia laikas šiuo atveju, kaip ir visais kitais atvejais. Taigi, darbo dabar tvarka dėl to, kokie pakeitimai bus, kaip integruoti ir tų pakeitimų tvarka, tai čia mes tikrai bandysime lankščiai užtikrinti darnumą kiek įmanoma, teksto nuoseklumą ir mes tą ketiname padaryti. Ir dar norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Henkel. Jis akcentavo tai, kad nereiktų sumenkinti pasiūlymo, jo atskiesti ir sumažinti protekcionizmą. Aš manau, labai svarbu to laikytis, tos pozicijos laikytis viso darbo įgoje. Ir taip pat svarbu išsklaidyti tam tikrus mitus dėl šio pasiūlymo. mes tą turime irgi turėti omenyje ateityje. Ir aišku, šiandien diskusijos buvo labai konstruktyvios, taigi aš vis dar išlieku optimistu. Na ir teskime tą darbą ir toliau, kad viską sėkmingai užbaigtumėme. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Dėkoju Mortenui. Norėčiau priminti, kad balsuosime gruodžio 11 dieną Strasbūrė. Tikėtina, kad 7 val. prasidės balsavimas. 7 val. Susitvarkykite atitinkamai bilietus ir taip, kad į Strasbūrą ats, ats, ats, suspėtumėte laiku. 7, 7 val. vakaro balsuosime pirmadienį, kaip sakiau. Dėkoju kolegos. Ir paskutinis darbo tvarkės klausimas šiandieną - pasirengimas rizikai elektros energijos rinkoje sektoriuje. 233 pakeitimai iš viso buvo pateikti, taigi darbo vis tiek dar yra nemažai, kol bus viskas sutvarkyta ir parengti kompromisiniai timai, pranešimo projektas buvo pristatytas kolegos pono Zanonato Liepos 11 dieną. Taigi prašau, kolega. Ačiū, pirmininkė. Kaip būtų tikslinga šiuo atveju, mes kaip ir bandome sumažinti riziką elektros energijos rinkoje ir kovoj, bandome kovoti su neigiamais incidentais kiek, kiek įmanoma efektyviau, siekdami maksimalaus solidarumo. Ir kad būtų sumažintas įrenginių kiekis, tokių renginių, kurie susiduria su problemomis ir kad viskas būtų padaryta racionaliai, kad būtų mažiau tų elektros jėgainių ir būtų užtikrinamas jų aukštesnis, didesnis saugumas ir panašiai. Daugiau kaip 200 pakeitimų buvo pasiūlyta. Uh, reglamento projektui, tai bendrai kalbant, čia kaip ir nėra esminių problemų ir galimybė pasiekti bendrą sprendimą yra įmanoma. Ir tos iškristalizuojamos tokios pagrindinės tendencijos mano pranešimo projekte, kurį aš parašiau. Ir dar yra atskira kategorija, kuri yra išdėstyta komisijos komunikate, būtent kur kalbama apie tai, kad priemonės dėl abipusės pagalbos turi būti saistančios ir kad būtų padedama pasienio regionams. Ir čia galbūt atsiranda daugiau niuansų, nors aš vis tiek manau, kad bandant išanalizuoti, kai bandysime išanalizuoti situaciją giliau, išsklaidysime tam tikras saistančių priemonių mes pastebėjome, kad tai yra tas dalykas, kurio mes negalime atsisakyti, tai yra ta gyja, kuri atsispindi visame pranešimo projekte, mes negalime užtikrinti saugumo e, Europos elektros energijos sistemose, jeigu neužtikrinsime didžiausio įmanomo saveikumo ir jeigu neįvertinsime nacionalinių sistemų veiksmingumo. Nors, aišku, efekt, energijos tiekimo saugumas yra bendra problema ir valstybėms narėms, ir ES. Kalbant apie nacionalinius veiklos rezultatus, tai ES čia turėtų turėti galimybę suvaidinti visapusišką vaidmenį, kaip jai ir priklauso pagal sutartis. Na ir šiuo atveju pakeitimuose yra kalbama apie tai, kad reikalinga svarbi parama siekiančio, tiks, siekiant, siekiančio tikslo, kitaip tariant, kad tos priemonės turi būti saistančios. Tai pirmiausia, kaip sakiau, abipusė pagalba. Antras dalykas Pastaroji energetinė krizė 2000, ištikusi 2017 m. sausio mėnesį pietryčių Azijoje yra akivaizdi. Jeigu yra elektros energijos sie, ele, sienos elektros tinklams yra statomos, tuomet ta krizė dar tampa sudėtingesnė ir yra čia ir ekonominių padarinių, ir socialinių padarinių, ir taip pat visuomenės saugumui kyla pavojus, kai iškyla grėsmė avarinėms tarnyboms ir daugumoje, pakeiti, daugumoje pakeitimų yra pritariama mūsų pranešimo projektui. Yra tam tikrų spragų dėl to, kaip tos priemonės gali būti taikomos, ypač jeigu tai nėra rinkos priemonės ir jeigu kalba eina apie nacionalinių energijos rinkų sienų atkūrimą. Taip pat nerinkos priemonių pritaikomumas yra įmanomas tik tai išskirtiniais atvejais, kai yra objektyviai išdėstyti kriterijai, rodantis, kad yra tai nenumatyta situacija ir ta pagalba turi būti tinkamai atlyginama, laikantis taisyklių, kurios nustatytos e, tarp sutarties šalių. Dabar pasienio regionai, čia būtų trečiasis elementas, tai yra labai svarbi tema, kadangi ji turi ties, netiesioginio poveikio rinkai. Per kitą posėdį aš turėsiu galimybę kartu su šešėliniais pranešėjais pasikalbėti apie tai, kaip mes turėtumėme šį pranešimą susijęti su rinkos dizaino pranešimu ir su ponu Karinsu. Čia mes turėsime suderinti savo pozicijas šalia kitų dalykų. Na ir kalbant apie regionius bendradarbiavimo ar koordinavimo centrus. Kolegos labai naudingai prisidėjo savo pakeitimais ir numatė tris e, scenarius. Pagal pirmąjį scenarijų yra pripažįstamas visapusiškai tokių centrų funkcionavimas. Antras siūlymas, e, kalbama, kad tai turėtų būti regioniai e, operatyviniai centrai. Ir aš bandau kaip ir viską dar labiau supaprastinti ir taip pat kalbama apie tai, kad tai jie turėtų priklausyti nacionaliniai sistemai. O trečiasis scenarius, jame yra abs, absoliučiai atmetami tokie centrai ir tiesiog siūloma palikti status quo. Man primtiniausias yra pirmasis variantas ir dėl to aš pritariu ir formai, ir turiniui. Pirmiausia, tokių tokie centrai užtikrina abipusę pagalbą ir jie savaime yra labai svarbus, bandant, bandant, bandant pasiskirsinti atsakomybę regionuose tarp valstybių narių ir ES. Taip pat tai yra būdas įvengti, įveikti nacionalinės rinkos kliūtis ir tokiu būdu geriau kuriama ta energijos sąjunga. Taip pat, kalbant apie patį metodą, tai man atrodo, kad geriau šioje srityje, kaip ir kitose srityse, būtų vengti ilgų dėrybų su taryba. Parlamentas turėtų užsitikrinti plačią paramą. Kalbant apie pakeitimus, kalbama nemažai ir apie informacijos konfidencialumą, kalbant apie rizikos vertinimą ir planus tai yra susiję su tuo, kad suinteresuoti asmenys turi būti įtraukiami į rizikos formavimą ir identifikavimą ir taip pat į sprendimų prieimimo procesus ir taip pat tas turi būti daroma per nacionalinės institucijas arba komisiją. Ir taip pat reikia labiau įsigilinti į ryšį su kitais pranešimais ir kitais klausimais. Na, aš čia kaip ir nematau, kad čia išsiskirtų iš esmės nuomonės tarp politinių frakcijų šiuo klausimu, tai esu įsitikinęs, kad e, tas mūsų darbas bus sėkmingai užbaigtas. Vyko techninio pobūdžio susitikimas ir viename iš jų pakvietėme, į vieną iš jų pakvietėme ir komisijos atstovus ir šešėliniai pranešėjai taip pat susitiks ir antradienį. aptarsime pirm, pirm, pirminius kompromisų variantus, kuriuos aš siūlau šešėliniams pranešėjams ir nariams ir tokie naudingi pakoregavimai ir pasiūlymai buvo pateikti šešėlinių pranešėjų ir jų patarėjų ir aš viską dabar tos atsižvelgsiu tai ir atnaujinsiu tos kompromisinius pakeitimus ir kolegos kompromisus gaus, kai jau tik tai jie bus pabaigti. Uh, ir tikimės, kad antradienį per šešėlinių pranešėjų sustikimą mes jau tuos kompromisus turėsime. Dabar priklausomai nuo to, kaip vyks diskusijos taryboje, kur yra labai viskas atsargiai vertinama, ypač kalbant apie pasiūlymų saistantį pobūdį, bet yra ir kitų sričių, tai mes turėsime paraleliai dirbti. Ir mums reiks apibriežti Europos parlamento poziciją tarybos atžvilgių. Taryba yra linkusi daug ko atsisakyti tarp institucinėse dėrybose, tai mes turėsime turėti aiškę poziciją ir kad tai pozicijai pritartų ko galima daugiau narių. Ir štai būtent į tuos dalykus norėjau atkreipti jūsų dėmesį, būtų tiek ir norėčiau padėkoti kolegoms už jų indėlį. Dėkoju. Ačiū ir pirmininkui. Dėkui. Pranešėjui. Ačiū Flavijo, tai buvo gal ilgiausia šio ryto kalba. Nenorėjau tavęs stabdyti, nes laiko kaip ir turime. Tai turi dabar visada atsiminti, kad kalbėjai 8,5 minutės. Rekordinis kalbėjimo laikas. Kągi, toliau kiti pasisakymai. Niedermayer, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš turiu irgi pamastyti dabar, kokio man čia rekordo siekti, bet turiu pasakyti, kad aš labai esu patenkintas čia dalyvaudamas. Aš atėjau iš Panamos dokumentų komiteto, ten yra 1400 pakeitimų, tai tikrai gerai, kad kalbame apie pranešimą, kur yra apie 300 pakeitimų, bet kaip žinia, esmė neskaičius, bet turinys, o turinys yra labai svarbu. Taigi, norėčiau padėkoti poniui, ponui Zananato ne tik už tai, kad pasakė rekordinę kalbą, bet ir už puikų darbą, kurį jis atliko ir atliko jis ir jo komanda. Kol kas, kalbant apie pakeitimų turinį, panašu, kad rizikos parengties pranešimas yra mažiausiai problematiškas klausimas, kalbant apie švarios energijos paketą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie ES energetikos politikos ateitį. Taigi aš tikiuosi, kad mums pavyks išsaugoti pranešimo siekius, užmojus ir galiausiai rezultatas bus tas, kad būsime geriau pasirengę su mažesnėmis sąnaudomis ir tai bus naudinga ir vartotojams, ir verslui Europoje. Dabar kokie, kas rūpi mūsų frakcijai. Mes palaikome į rinką orientuotą požiūrį, nes tikrai tokiu būdu tokia rinka būtų atsparesnė ir dėl to naujose teisės aktuose mes turime vengti rinkos iškraipimų ir kliūčių. Tokiu būdu galėsime užtikrinti daugiau saugumo mažesnėmis sąnaudomis. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių turi dar labiau stiprinamas būti regioninių lygmenių ir taip pat reikia atsisakyti valstybės intervencijos priemonių ir taip pat turime stabdyti srautus per sienas Bet e, tai yra aktualu kalbant ne tik apie krizės sąlygas, bet turint omenyje ir tai, kad tokiu būdu vartotojai turi mokėti daugiau už elektros energiją. Visi suinteresuoti asmenys turi būti išklausomi ir turi būti įtraukiami į įvairius rizikos įvertimo planų sudarimo etapus. Tačiau turime nepamiršti, kad teisės aktais turime užtikrinti jautrios informacijos konfidencialumą, nes e, priešingų atveju kils grėsmė saugumui. Aš laukiu tolesnio darbo su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais, rengiant kompromisinius pakeitimus ir aš, įsivaizdu, aš įsivaizduoju, kad einame teisinga linkme, rengiame gerą pranešimą ir užsitikrinsime stiprią parlamento poziciją dėrėdamėsi su taryba. Ačiū. Dėkoju kolegai. EKR frakcijos vardu Ashley Fox. Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu trumpai. Mano frakcija pritarė komisijos pasiūlymui ir yra pasiryžusi siekti kuo galima didesnio valstybių narių atsparumo avarijoms. Šioje srityje mes turime teikti paramą, kai jos reikia, remiantis aiškiais ir prognozuojamais elementais. Tačiau turime išplėsti tą tinklą ir, virš, ir peržengti sienas, nes nei vienos valstybės nėra, kurios elektros energijos sektorius būtų neintegruotas. Taigi, Aš pritariu tam, kad būtų iš, užtikrinama elektros bendravimas su partneriais elektros energijos rytyje ir taip pat turime užtikrinti kuo galima daugiau aiškumo visiems rinkos dalyviams, kalbant apie kompensacijų sistemą ir panašiai. Ir galiausiai, kuomet gali būti pritaikoma, pritaikomi tokie mechanizmai, reikia apibrėžti. Mes džiaugiamės, kad suderinta viskas yra su dujų tiekimo reglamentu. Uh, ir siekdami skaidrumo tokiais atvejais mes turime išsaugoti vis tiek slaptą informaciją saugia, saugiai. Ir mes nenorime sudidinti atsar vaidmens, mes manome, kad reikia daugiau vaidmens suteikti elektros energijos koordinavimo grupėms. Taip pat, kalbant apie regioninius veiklos centrus, mes pritartumėme e, terminui regioniniai bendradarbiavimo centrai, nes uh, tuomet geriau atspindimas jų vaidmuo. Tai mat, makro regionai, kuriuos siūlo žalieji, tam reikalingi bešališki vertinimo centrai, bet tokiu būdu mes matome, kad čia atsiras dar nauja administracinės biurokratijos e, naujas sluoksnis. Mes suprantame, kad regio, nacionaliniai regioniai ES lygmens veikėjai turi tarpusavyje sklandžiai bendradarbiauti. Ir mes visgi tikimės, kad bus pasiektas geras susitarimas dėl šio pranešimo ir laukiame tolesnio darbo su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Dvi minutės, ačiū. Thank you. Thank you Labai ačiū Jums už tai, kolega Alde frakcijos vardu. Kolega Peterson. Dėkui, ponė pirmininkė, pasisakau ponios Andželikos Mlinar vardu, ji mūsų šešėlinė pranešė, dėja negali dalyvauti šiandienos posėdėje, sveikina pakeitimus teikiamus pasirengimai valdyti riziką ele elektros energijos sektoriuje, sektoriaus dokumente ypač sveikina, kad aiškiai bus įvardintos teisės atsakomybės atskirų dalyvių šiame sektorėje taip pat būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp slaptumo ir informacijos teikimo skaidrumo. Šešėlinė pranešėja pateikė pakeitimų minėtoms nuostatoms, taip pat siūlo pagerinti laiką, per kurį parengiami nu ir nustatomi e, rizikos valdymo scenarijai, reagavimo laikas, taip pat ryšys tarp nacionalinių ir regioninių veiksmų turi būti stiprinamas Nuoseklumas šiame dokumente, kaip beje ir kitose, yra nuoseklus, turiuomenį švarios energetikos paketą. Mums reikia suderinti viską su energijos tinklo atkūrimo dokumentu. Taip pat reikia išsameu padiskutuoti apie regioninius koordinacinius centrus. Šešėlinė pranešėja yra pasirengusi tęsti bendradarbiavimą tobulinant dokumentą. Dėkui. Dabar žaliųjų šešėlinės e, pranešėjos Rebekos Harms vardu ponas Šklets. Dėkui, atsiprašau kolegės vardu. Ji negali atvykti posėdį. Ir man patikėjo pristatyti poziciją dėl šio pranešimo. Susidūrus su krize šiuo metu valstybės narės reaguoja vienašališkai, pamiršta apie tarpusavio ryšį ir jungtis. Na, prisiminkime krizę pietryčių Europoje metų pradžioje. Buvo e, eksporto draudimas 27 dienoms įvestas ir tai turėjo didžiulį poveikį kaiminėmis valstybėmis, kainos išaugo visiems vartotojams, daug nuostolių patirta, gal už 27 milijardus eurų netgi. Reikėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą krizė metu, turėti aiškės eksantę, ekspot taisyklės, savanorišką ad hoc sistema, ką siūlo taryba, nefunkcionuos. Kolegė pasiūlė beveik 60 pakeitimų komisijos siūlymui. Jų tikslas padėti valstybėms narėms. Pavyzdžiui, nepalikime valstybė nurklaidžioti tamsoje, reguliuojančioje institucija turėtų parengti bendras gairias, pasiūlyti sprendimus, kaip reaguoti į krizės, nustatyti tiek rinkos, tiek nerinkos priemonės, bei įvardinti principus dėl priemonių, uh, kaip reikia dėrėtis regioniniu lygiu. Kita dalis pakeitimų, e, kurios teikia ponė Harams, reikia teikti pirminybę rinkos, o ne nerinkos priemonėms. Pastarosios kainuoja brangiau vartotojams, todėl naudotinos tik paskutinės priebėgos atveju. Eksposts reglamentavimas yra labai svarbus, reikia įvertinti, kokios priemonės patvirtintos, kaip jos veikia ir tai turėtų padėti sumažinti nerinkos priemonės. Pone Harms supranta, kad neįmanoma išspręsti visų su energijos mišiniu susijusių problemų šiame dokumente, tačiau kai, kai ką reikėtų padaryti, pavyzdžiui, per nelik didelę priklausybę nuo vieno šaltinio, taip pat derintis dėl atveju, kai yra elektros energijos trūkumas. Čia reikia didesnio lankstumo. Dėkui. Dabar e, kolega Ziluaga, GUE, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, su kokia rizika susiduria elektros energijos sektorius, atsižvelgiant į pakeitimus, judame dviejomis kryptimis, kurios mums aktualiausios. Pirmiausia, suvokiame tiek būtinybę, tiek norą europinių lygių parengti krizės scenarius, bet nemanome, kad energijos paskirstimo tiks tinklai yra čia tinkamiausias veikėjas planams įgyvendinti. Norėtumėme kiek iš kitos pusės pažiūrėti visą problematiką Reikia paieškoti e, kitų būdų krizės planams parengti, tokių, kurie būtų geriau reprezentuojantis, pavyzdžiui, Europos energijos tiekėjų reguliavimo agentūra ir ji galės veikti labiau nepriklausomai nuo pagrindinių rinkos dalyvių. Antra tema. Žinome, kad rinkos priemonės kertasi solidarumo dvasia, kuri turėtų viską nulemti krizės metu. Daug kalbama apie taisyklės, jų nustatymą, bet kaip su valstybių narių bendradarbiavimu pasiūlyme atitinkamų pakeitimų, siūlome, kad būtų sustabdytas rinkos veikimas, jeigu rinka gali paaštrinti krizę. Mums svarbiausia būtent šį aspektą pabrėžti. Šio požiūriu mes tikrai stipriai nukreipsime nuo komisijos pasiūlymų. Dėkui. Ačiū dabar ponas Kovičiak, mūsų vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Dokumentas tikrai svarbus. Kai buvo pradėtas vadinamas elektros energijos žalinimas, išvelgėme didžių, didžiulių sviravimų, ypač Vokietijoje, perdodant energiją iš Vokietijos į kitas valstybės, aukštos įtampos tinklai e, tinklams kilo problemų, reikėjo net transformatorinės pastatyti ir tai prieštarauja kolego e, iš EPP nuomoniai. Šies transformatorinės apsaugojo Čekijos, pavyzdžiui, tinklus nuo energijos pertekliaus. Jis stebimas, kai yra stiprus vėjas šia, šiaurės jūroje ir nėra energijos naudojimo piko. Taigi rinkos priemonės gali ir padėti energijos rinkai, tačiau gali nulemti ir elektros tiekimo trukdžius, kaip Italijoje buvo sus, sustojęs energijos tiekimas. Mes turime beveik 300 pakeitimų, nebejoju, kad visus juos tinkamai panagrinėsime ir sugebėsime susitarti dėl tokių veiksmų, kurie leis panaikinti riziką. Pavyzdžiui, foto šitie saulės kolektoriai ant jūsų stogų. Aš turiu tris tokius. Aš puikiai išmanau situaciją, jums reikia turėti antrinį energijos šaltinį, kuris iš karto įsijungia vos tik nusleidžia saulę ar kažkokios kitos problemos ištinka, o vėjo jėgainės, ypač vidurio Europoje, yra nepatikimas šaltinis. Vos 30 procentų viso reikalingo laiko jos gamina energiją, taigi reikia antrinių šaltinių. Vos tik imamės žalinimo, reikia statyti ir antrinius tiekimo šaltinius, taip pat aukštos įtampos tinklai, tinklų kiekis turi būti bent jau padvi, padvigubintas. Čekija žengia tą kryptimį, nebejoju, kad ir Vokietija prisijungs prie mūsų, kadangi Vokietijoje yra ir jungčių problemų tarp šiaurės ir rytų. Dėkui. Dabar žodis ponui Riubik. Ačiū. Rizika elektros energijos sektorėje ateityje auks, mes žinome ka, to, apie tuos kibernetinius nusikaltimus, išpolius, tai kasdieniai įvykiai darosi. Pranešime kalbama ir apie energijos reguliatorius. Reikėtų pasiūlyti, kaip gerinti ACER ir BEREK bendrą darbą, būtent elektros energijos rinko agentūros ir vidaus rinkos agentūros, ypač kai paliesti išmanus tinklai. Taip pat NISA galėtų padėti sukurti bendrą platformą. Ji užtikrintų tinkamą koordinavimą, tai valdant riziką yra nepaprastai aktualu. Mano minėtų trijų agentūrų bendras darbas taps vis aktualesnis gal net mūsų komitetas galėtų pasiūlyti pranešimą savo iniciatyvą, kaip sustiprinti sinergijas tarp atskirų agentūrų, jų darbo sričių. Gal mums reikėtų ar tyrimą parengti, ar pranešimą savo iniciatyvą. Dėkui. Uh, ar yra dar norinčių pasisakyti? Labai trumpai. Sean Kelly. Šitie e, dokumentai yra labai svarbus ir e, mes pasistumėjome į priekį ir pirmininkė. E, dėl paskutinio punkto, kurį iškėlė kolega Rubik. Tai labai svarbu ir manau, kad pakankamai mes to neįvertiname. Mes E, esame, e, kuo, kuo daugiau mes esame tarpusavį susiję, tuo labiau mes esame pažeidžiami, ypač kai kalbame apie e, saugumą. Tad bendradarbiavimas tarp agentūrų bus esminis dalykas. Ir manau, kad mums reikia daugiau patirties, kad mes galėtume nuspręsti, kaip priimti teisės aktus ir e, mums e, auga e, vis didėja grėsmė dėl internetinių nusikaltimų ir turime rimčiau į tai pasižiūrėti ir pabandyti pašalinti tą riziką. Nes, kaip sakiau, kuo labiau esi susijęs, tuo labiau esi pažeidžiamas, nes tai a, gali sukelti ypatingą di, a, riziką. Ačiū. Labai ačiū. Taip, žinome, kad jūsų šaliai kilo tikrai labai specifinė ir neįprastinė problema ir turime padaryti viską, kad išvengtume bet kokių kritinių situacijų ateityje. Norėčiau pasveikinti čia ateisius E, lankytojų grupę iš Nordheseno ir e, ją, e, tą grupę priėmė pone Martina Werner. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte stebėtojus į, į tą komitetą stebėti mūsų darbą. Ir sveiki atvykę į Europos parlamentą, galite užsidėti ausinės ir nieko negirdite ausinėse. Good work. Okay, thank you. Uh... Puiku. nuo pat pradžių, mūsų, nuo pat komiteto pradžios, posėdžio pradžios nebuvo daug žmonių. Uh, ir dabar iki, iki pat pabaigos irgi nėra daug. Dabar aš prašau uh, pona uh, komisijos atstovą pasisakyti komisijos vardu. Komisija labai sveikina visus pakeitimus projekto, pranešimo projektas jau savaime yra labai geras dokumentas ir apžvelgia labai svarbias temas. Jeigu komisija galėtų veikti laisvai, tai padarytų taip, kaip sakė ponas Niedermayer. Tai yra išlaikyti savo ambiciją. Aš manau, kad pranešimas ir daugelis pakeitimų, kurie eina tą pačią kryptimi, tą mūsų ambiciją tik stiprina ir tai turėtų būti mūsų kryptis. Tad malonu girdėti, kad dauguma pasisakiusių palaiko šitą požiūrį. Visko dabar nekartosiu. Aš manau, kad pranešėjas ponas Ananato padarė puikią įžangą ir kalbėjo 8 minutės 30 sekundžių, galiu tik tais pritarti tam, ką jis sakė, nes tai labai gerai pastebėjo, e, apie ką kalbame šio dokumentu. Mes turime dvi e, nedidelės pastabas. Be abejo, šiame kontekste jūsų nenustebins tai, kad komisija E, nepalaiko visko. Ponas Iguagas sakė, kad mes turėtume e, sustabdyti rinkos priemonės, nes e, iš esmės veikianti rinka ir tarp valstybiniai srautai turi išspręsti krizės problemą, tai nėra krizės dalis. Jeigu mes e, per daug e, greitai perėsime prie nesurinka susijusių priemonių, tai ką mes darysime? Tai bus eksporto priemonės, jos yra dabar. Ir tai iš tiesų prieštarauja neutralios pagalbos ir solidarumo. E, tai yra savitarpio pagalbos solidarumo principui ir tai yra esminis principas, kai mes kalbame apie krizių valdymą. Uh, E, savitarpio pagalba ir solidarumas yra pirmas dalykas ir per rinkos priemonės mes galime tai pasiekti. Na ir galiausiai, ponė Riubik ir kitas kolega, aš visiškai suprantu jūsų e, pastabas, internetinis saugumas yra būtinas ir jūsų pasiūlymą labai uh, sveikiname ir norėtume palaikyti jūs uh, E, kad ir paraginti jūs parengti savo iniciatyvą e, pranešimą. Ir prisidėsime prie to, kiek tik galime. Ačiū. Dėkoju direktoriui už pasisakymą. Beje, jūs e, Jūs antras pagal vietą, pagal kalbėjimą, kalbėjimo trukmę, jūs kalbėjote šešias sekundės, gavote sidabro medalį. Taigi, dabar visi mūsų svečiai užsidėjo ausines, dabar galite klausytis ir manęs. Uh, ir e, tai yra Nordheseno svečiai ir e, Martina Werner jūs čia atsivežė, mes labai džiaugiamės matydami jūs čia. Aš pradėjau kalbėti lenkiškai, kad jūs patys galėtumėte išgirsti, kaip veikia 28 kalbų režimas šiame parlamente. Daugiau niekur pasaulyje tai yra, nėra daroma. Pone pirmininkė, norėčiau informuoti, kad vakar um, EP tyrimų centras parengė tyrimą dėl globalių tendencijų iš, išnagrinėjimą situaciją visame pasaulyje. Mes turime e, tyrimą šiandien ir papildyta jį ir Twitterio analizė. Žiūrime, kas šią temą yra Twitter'e sakoma. Sakyčiau, kad mūsų pramonės komitetui tai būtų labai įdomu ir būtų puiku, kad šis tyrimas dėl globalių tendencijų būtų paplatintas per kitą posėdį visiems nariams. Sakyčiau, tai įdomus indėlis į mūsų darbą. Dėkui. But we, we with... Labai ačiū. Ir dabar mūsų diskusiją baigsime pranešėjo pasisakymu kolega Zanonato. Labai trumpai. Labai ačiū už e, jūsų kantrybę. E, klausėtės manęs 8,5 minutės. Aš esu iš Padua miesto ir e, mes turime sąsajų su Lenkija per Kopernikus programą turime Erasmus, Solek ir Vitelo e, programas. Ir, e, ir aš e, mokiausi Paduą. Aš tikiuosi, kad pirmininkė jūs visada turėsite kantrybės mano atžvilgių. Taigi, aš labai atidžiai klausiausi to, kas buvo sakoma ir taip pat komisijos pasisakymo Mes susitiksime antradienį ir pratesime savo darbą. Labai ačiū kolegos. Įtrio komitete balsuosime e, lab, e, gruodžio 11. Pradėsime 7 e, vakare. 7 val. vakare Strasbūrė pirmadienį, tai bus paskutinė sesija šiais metais. Ir dabar noriu paklausti, ar turite kitų klausimų, ne? išskyrus tai, kad turite mums atsiųsti e, tas formas, kuriuos pasiūlė ponas Rubik. Ir toliau kitas posėdis lapkričio 6, 3 valandą po pietų, dirbsime iki 6. Aš sakau, ne pusė dviejų, o 3, 3 valandą. Puiku, puikiai idėja. Grįžtame prie trečios valandos. Labai ačiū, viso ko geriausio. Half of an hour.